Prašyčiau, kol, kreipiuosi į kolegas iš socialistų frakcijos. Mes, iš jūs, mes laukiame jūsų, Konstance. Ir man atrodo, kad vėl e, tikėtina, jog galima bus gauti šampano. So we, dear colleagues, can we start the meeting because uh, there are still some uh, few... Kolegos, mums dar lieka keletas puslapių balsavimo sąrašo. Dabar balsuojame dėl pirmojo priedo. Jeigu jūsų sąrašas atitinka manai, mes esame 324 puslapyje, 1808 pakeitimas. Um, like to to use... Uh, Atsiprašau vertėjų, kad aš kartais e, kitaip ištariu skaičius, bet aš irgi pavargau. Taigi balsuojame. Jūs už ar 1808, žinau kodėl balsuoja, jūs keliate ranką. 1808 kolegos, kas už, kas prieš, susilaikė dėja atmestas. Įtrė 112 už, prieš, susilaikė, atmestas. Įtrė 113, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Įtrė 113, Balsavimą dėl pirmosios dalies į 313, dabar to paties pakeitimo antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dabar balsuojame dėl trečiosios dalies to pakeitimo už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtoji dalis dabar už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktoji įtrė 113 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Įtrė 114 už, prieš, susilaikė pritarta. Įtrė 115 už, prieš, susilaikė pritarta. 181 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 1812 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 1809 atkrenta. Nesako pirmininką, balsuojame. Jis buvo atsiimtas, ne, nevarcuojame. Aš... Aštuoniolika nulis devyni balsuojame už, prieš, susilaikė atmestą. 18.10. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18.15. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 18.13. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 18.14. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18.16. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 18-17 už prieš susilaikė atmesta. Dabar NV 55 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. NV 54 pakeitimas, pirmoji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 18-18 dabar pakeitimas už, pri... ne. Klausė pirmininkė. Aštuoniolika aštuonioliktas atkrenta. Dabar NV54. Balsuojame. Dėl NV54 už, prieš, susilaikė, atmestas. NV55 antroji dalis. Už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar 18-19, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Kult 17, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 18-20. Palūkėkite, sako pirmininkė. Balsuojame dėl 18-20 už, prieš, susilaikė atmesta. Kalt 17 antroji dalis. Ne, jie atkrenta. Tuomet 18.21 pakeitimas. Jis taip pat atkrenta. Kultūros 17 pakeitimas. Jis čia čioji dalis taip pat atkrenta. Tran 37 balsuojame. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 18.22 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tran 39 pakeitimas. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Tran 40, 38 už, prieš, susilaikė atmesta. Tran 39 antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Tran 41 už, prieš, susilaikė atmesta. 18.24 už, prieš susilaikė atmesta, 18.25 už, prieš susilaikė atmesta, 18.26 už, ne, jis atkrenta, nereikia. 18.27 taip pat atkrenta, 18.29 atkrenta, employment 217 už, prieš susilaikė pritarta. 18.30 atkrenta. Ne, balsuojame dėl jo. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Kalt 18. Už, prieš susilaikė atmestą. 18.31 už, prieš susilaikė atmestas. 18.33 už, prieš susilaikė atmestas. 18.34 4 už prieš susilaikė atmestas. Užimtumo 220 už prieš susilaikė atmestą. 18.34 už prieš susilaikė atmestą. Užimtumo 221 už prieš susilaikė atmestas. 18.35 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 18.36 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Užimtumo 223 už prieš susilaikė pritarta. 1837 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Kultūros 19 už prieš, ne, sako pirmininkė, reikia patikrinti, jis atkrenta. Ir po su juo einantis atkritė. Dabar 166 už prieš susilaikė patvirtintas. 1838 atkrenta. 1839 atkrenta. Užimtumo 225 taip pat atkrenta. Tuomet 1840 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 1841 už prieš susilaikė pritarta. 18.42 už, prieš susilaikė pritarta. 18.43 už, prieš susilaikė atmesta. 18.44 už, prieš susilaikė atmesta. Dabar užimtumo 220 už. Prieš susilaikė atmestas. 18.45 5 atkrenta, 18.6 pakeitimas taip pat atkrenta, 47 e, po to einantis taip pat. Dabar 18.48 už prieš susilaikė atmestas užimtumo 227. Dėl jo balsuojama kas už prieš susilaikė pritarta. Toliau 1849 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, Employment 228 už prieš susilaikė atmestas. Toliau um, užimtumo 229 už prieš susilaikė atmestas. 1850 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Uh, užimtumo 230 už prieš susilaikė pritarta. Toliau 1852 už prieš susilaikė atmestas. 1851 dėl jo balsuojame, kas už, prieš susilaikė pritarta užimtumo 231 atkrenta. Toliau 1853 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 1854 už, prieš susilaikė atmestas. 1855 už, prieš susilaikė atmestas. 1856 už prieš susilaikė atmestas, užimtumo 232 už prieš susilaikė atmestas, užimtumo 233 už prieš susilaikė atmestas. 1857 už prieš susilaikė atmestas. Employment 2334 už prieš susilaikė pritarta. 1858 už prieš susilaikė pritarta, e, užimtumo 235 atkrenta, dėl 236 balsuojame, už prieš susilaikė atmestas, 1859 už prieš susilaikė atmestas, 1861 už prieš susilaikė atmestas, 1860 dėl jo balsuojame. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Employment 237 už prieš susilaikė atmestas, 1862 už, prieš susilaikė atmestas, employment 238 balsuojame už, prieš susilaikė atmestas, 1863 už, prieš susilaikė atmestas, 1864 už, prieš susilaikė atmestas, employment 239 už, prieš susilaikė atmestas. 1865 už, prieš, susilaikė, atmestas. Employment 240 už, prieš, susilaikė, pritarta. 167 už, prieš, susilaikė, pritarta. 1866 jis atkrenta. Employment 241. Balsuojame. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Minus 867 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 168 už, prieš, susilaikė pritarta. Minus 868 už, prieš, susilaikė atmestas. Minus 869 už, prieš, susilaikė atmestas. Minus 8... Dar kartą. Ačiū. Sako pirmininkė, kad kontroliuojate mane. 169 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 1870 už, prieš, susilaikė atmestas. Employment 242. Balsuojame dėl jo. Už. Tai ketvirtasis priedas. Balsuojame dėl ketvirtojo priedo. Employment 242 už, prieš, susilaikė atmestas. 1871 už, prieš, susilaikė atmestas. Užimtumo 243. Ne, nereikia. 244. Už, prieš, susilaikė. Atmestas. 1872. Už, prieš, susilaikė. Atmestas. 1873. Už, prieš, susilaikė. Atmestas. 1874. Už, prieš, susilaikė. Atmestas. 1875. Už, prieš, susilaikė. Atmestas. 1876 už prieš susilaikė atmestas, įtrė 116 už prieš susilaikė at, pritarta, 169 už prieš susilaikė pritarta, agri 58 už prieš susilaikė pritarta, agri 59 už prieš susilaikė pritarta, 1877 už prieš susilaikė pritarta. Balsavimą baigėme dėl šio klausimo. Dabar turėčiau paklausti jūsų, ar teisingai supratote, dėl ko balsavome. Dėl mandato suteikimo dėrybiniai komandai. Niekas ne, neprieštarauja tam žingsniui. Taip, prašau. Jūs norite balsuoti dar kartą dėl mandato suteikimo? Klausiu jūsų štai ko, ar jūs sutinkate, kad tie pakeitimai, dėl kurių balsavome, būtų mandato suteikimas dėtis su taryba? Gal galite pakelti rankas, kas pritarite tam? darau prielaidą, kad e, mandatas suteiktas, kad mandatui pritarta. Jeigu norite, galime balsuoti atskirai. Jeigu norite dar vieną balsavimą, balsavimas tuomet prasideda, balsuojame elektroniškai. Kolegos, dabar balsuojame elektroniškai kad dar kartą patvirtintume savo sprendimą suteikti mandatą dėryboms. We, some... Ne visi balsavo, atrodo, kad kai kurie kolegos išėjo iš salės. Tuo balsavimas bus baigtas. 33 kolegos. 30 34 kolegos pasisako už mandato suteikimą, Tai reiškia, kad didelė dauguma e, už, dėrybo, už mandato suteikimą. Dar vienas klausimas, sako pirmininkė. Dėrybinės komandos sudarimas. Komitetas e, tą taip pat turi patvirtinti. Siūlau dėrybinę komandą šiam reglamentui uh, sudaryti, tvirti tokios sudėties pirmininkė, pranešėjai bei pranešimo rengėjai iš užimtumo komiteto bei visi šešėliniai pranešėjai, kurie dirbo rengiant šiuos pakeitimus iš visų politinių frakcijų. Norėčiau kad jūs tam pritartumėte. Ar sutinkate, kad darybinė komanda būtų tokios mano pristatytos sudėties? Niekas tam neprieštarauja, tuomet dėkoju. Ir tai reiškia, kad mes baigėme. Taip, taip, taip žinau, jūs norėjote pasisakyti, prašėte žodžio. Huge, huge. Po šio didžiulio, milžiniško darbo noriu padėkoti visiems už jų indėlį ir už kantrybę kad mes drauge nusprendėme suteikti mandatą. Draugė su Konstancija mes puikiai suprantame, kad nors ir balsavome dėl šių visų pakeitimų, dar išlieka politinių aspektų susijusių su regionais ir kad mes visi dar žinome, kad reiks siekti geriausio mums rezultato. Dėl šių kompromisų dėrėsimės ir, kaip sakiau, uh, stengsime kiek įmanoma greičiau pristatyti rezultatus. Šiandien su, ta, su tarybos taryba pirmininkaujančios valstybės atstovais sutarėme dėl darbo tvarkės, dėl to, kad reikia dirbti finansiniais klausimais ir tikimės atimiausioje ateityje balsuoti dėl konstatuojamosios dalies punktų. Ir kaip jau sakiau, pusę metų mes tikimės kiekvieną mėnesį pasikeisti informaciją. Uh, Norime padėkoti ir darbuotojams už visą nuveiktą darbą. Tikrai niekur nenueisime, jeigu šitame, tvirtinant tokį didžiulį kiekį pakeitimų, mes nebūtume bendradarbiavę. Tiems, kurie dvėjoja, noriu pasakyti, kad mes tikimės jų nenuvilti, tik teikti visą tolesnį informaciją. Ir mes tikimės užtik, kad bus kad mus pavyks sutikti, už, užtikrinti tokią situaciją, uh, jog mūsų komitetas e, bus pirmasis, kuris pradės dėrybas. Na, labai, parlamentas gali valandų valandas kalbėti apie tai, kas negerai taryboje, bet reikia pradėti ir dirbti, darytis taip, kaip naudojantis įgaliojimais, kurie mums suteikti sutartyje. E, šį rytą po įžangos prasidėjo diskusijos ir sakau Dėkoju taip pat ir Konstancijos vardu. Ačiū. So, uh, uh, happy, but... Žinau, kad, kad galime ir džiugauti, bet mūsų laukia dar nemažai darbų. Ir dar neišykite švesti, turime tęsti balsavimą. Toliau balsuosime dėl Jano pranešimo, dėl, ER, dėl e, Žemės ūkio garantijų ir plėtros fondo. jį, tas dosie mažesnis, bet vis tiek jis yra nemenkas. Kolegos, periname prie balsavimo dėl e, bal, pasiūlymo dėl regionės plėtros fondo. Kas už pirmąjį kompromisą? Konstanca taip pat, Lamertai, ačiū, patvirtinta. 119 už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar septintas puslapis, jeigu ta pati numeruotė puslapių. 121 pakeitimas už, 229, atsiprašau, už, prieš susilaikė atmestą. 131 už, prieš susilaikė. Reikia pasitikinti dėl 131 balsavimas prasideda. Migeli prasidėjo. vienu pakaitiniu EPP narių balsuoja per daug. Reiktų kažkam iš EPP ištraukti savo balsavimo kortelę. Balsavimas baigtas. Atmestas. 130 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, ta, ta pati dauguma yra, bet reikia dar kartą patikrinti balsą. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 130. -ojo. It goes very slowly, but we close the vote, I think, because there's no... Balsavimas baigtas, taip pat atmesta. 132 už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, at, pritarta. Šimtas, dabar dešimtas puslapis, 144 pakeitimas už, kas už 144, kas prieš, susilaikė, atmestas. Man atrodo, 145 už, prieš, susilaikė, atmestas. 146 už, prieš, susilaikė, taip pat atmestas. 148 už, prieš, susilaikė, atmestas. 9 už, 148 daugiau, ką tik tai balsavome. 9 už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 149 už. Taigi kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Reikia pasitikrinti, balsuojame elektroniniu būdu dėl 149. The next will be 150. Yes. The, the, the vote is closed. Balsavimas baigtas. 25 balsavus už patvirtinom. 150 už. Atsiprašau, 152, sako pirmininkė. Dabar dėl trečiojo kompromiso balsuojame. Prašau man netrukdyti už, prieš susilaikė patvirtinta. 157 dabar. 12 puslapyje kas už, kas prieš, susilaikė atmestas 158 už, prieš, reikia patikrinti 158. The vote One socialist out. Vienu socialistu per daug. Okay. That's okay. We can. It's rejected. Uh, 100. It was young. Atmesta. 163 dabar kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 165 už, prieš susilaikė atmestas. 100 167 už, prieš susilaikė atmestas, 169 už, prieš susilaikė atmestas, 10 įtrė, ne, dabar 172, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 170. 173 už, prieš susilaikė, manau, kad atmesta. 19 už, prieš susilaikė atmesta. 11. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 174 už, prieš susilaikė atmesta. 175 už, prieš susilaikė atmesta. 176 už, prieš susilaikė atmesta. 12 už, prieš susilaikė atmesta, 178 už, prieš susilaikė atmesta, ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 184 už, prieš susilaikė atmesta, 185 už, prieš susilaikė atmesta, 186 už, prieš susilaikė priimta. 187 už, prieš. Gal galėtume 187 patikrinti. Atsiprašau, nereikia už jį balsuoti, jis atkrenta. Norėjau patikrinti, ar jūs miegat ar ne. 189 irgi atkrenta. Taigi, 189. 189. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 190 už, prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 195 už prieš tikriname 195. Pradedame balsuoti. Uh, atmesta, atmesta, matom, kad labai atmesta. 199. Kas už prieš susilaiko atmesta. Įtrė 16, kas už, prieš susilaiko atmesta, 22, už, prieš susilaiko atmesta, 7, už, prieš susilaiko atmesta, 6 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 12 atkrenta. 202 už, už prieš Lambert ir Šamkel balsuoja. EPP už 202. Du nulis du už prieš susilaikė atmestą. Du nulis keturi už prieš susilaikė atmestą. 207 už, prieš susilaikė priimta. 18 įtrė. Už, prieš susilaikė atmesta. 13 už, prieš susilaikė priimta. 209. Atsiprašau, 227. 227 227, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 228, už, prieš. 228, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 228 atmesta. Toliau 229 už, prieš susilaikė atmesta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Compromise 21. Compromise 21. 21 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Taba 15 pakeitimas. Už. Kolegos, kas už, kas prieš? Reiktų pasitikslinti. 15 pakeitimas, pradedame balsavimą. And then what? 239. 239, okay. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. 239. Kas už? 239. Nematsoni. Labe, ką darote? Prieš susilaikė atmesta. 24 stran už. Atsiprašau, už tai nebalsuojam. 240. 240. Kas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas. Dešimtas kompromisas už, prieš. Manau, kad priimta. Jei socialistai nenori tikrinti, tai netikrinsim. Taigi, devintas kompromisas. Ten yra dvi dalis. Balsuojam už pirmą dalį. Už. Prieš. Pasitikslinkime. Devintas kompromisas, pirmoji dalis. Balsuojame elektroniniu būdu. Yes, yes, Madame ah, sorry, sorry. Part one doesn't have to be. Il y a quelque chose que okay, je ne ah, comprends pas. Le compromis a été adopté, donc on n'est pas besoin. Nelabai suprantu, ar reikia balsuoti. Ne, sako pirmininkė, turime balsuoti tik už antrąją dalį. Kas už? Devintas kompromisas, antroji dalis. Už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 Taigi, Taigi, dar kartą balsuojame. Devintas kompromisas, antroji dalis. Kas prieš, susilaikė priimta. Priimta. Antroji dalis. Tada dabar keliaujame į 30 puslapį. 271 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. Toliau kompromisas 11. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Toliau keliaujam į 34 puslapį. 292 pakeitimas 292. Kas už? 292. Kas už prieš susilaikė atmesta. 12 kompromisas. Jis iš dviejų dalių. Balsuojam už abi. Kas už pirmą dalį prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už prieš susilaikė priimta. Toliau 300 pakeitimas, 36 puslapis. 300. Kas už, kas už prieš susilaikė atmesta. 12 kompromisas. 12a kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. So now we go to 317, which is on page 38.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 Atmesta. 300. Toliau biudžetas 11. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. To... Toliau kitas puslapis. 330. Kas už? Atsiprašau, ponė pirmininkė. Jūs galvojate, kad mes praleidom kažką? But it falls. We can vote, okay. 320, okay. 320. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dabar 330. Kas už, prieš susilaikė priimta. 331. Kas už, prieš susilaikė priimta. 333 už prieš susilaikę atmesta. 332 už prieš susilaikę atmesta. 334 už prieš susilaikę atmesta. 335 už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas 14. Kas už prieš susilaikė priimta. 15. Kompromisas už prieš susilaikė priimta. Toliau 42 puslapis. 356. 356, kas už, prieš, susilaikė priimta. 357, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniniu būdu. 357. does not have five falls. falls. So ITRE and my 29 ITRE doesn't fall. Okay, 29 ITRE. 29 ITRE. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21. Už, prieš, susilaikė, priimta. Ir tai reiškia 30 ITRE toliau. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 361, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 368. Ne, atsiprašau. Įtrė 32. Už prieš susilaikė atmesta. 370 už prieš susilaikė atmesta. 33 įtrė už prieš susilaikė atmesta. 372 už prieš susilaikė atmesta. 16 kompromisas už prieš susilaikė atmesta. Atsiprašau. Kompromisas buvo patvirtintas. Jeigu sakiau, kad atmestas, tai ir reiškia, kad jis patvirtintas. 380. Už prieš susilaikę priimta. 3. Toliau 35 įtrė. Už prieš susilaikę atmesta. 383. Už prieš pasitiksliname. 383 balsuojame elektroniniu būdu. Lambert, jeigu būtumėt pozityvesnis, būtų geriau. Nes įnešate sumaišties ir aš turiu visą laiką ištisai tikrinti balsavimo rezultatus, balsuoti baigiame atmestą. Toliau 386. 386 už prieš susilaikė atmesta. Dabar einame į kitą puslapį. Trys devyni septyni. Trys devyni septyni. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 398, kas už? prieš susilaikė atmesta. 399 kas už prieš susilaikė atmesta. 402. 402 kas už prieš susilaikė atmesta. 401. Kas už prieš susilaikė atmesta. 405. 405. Kas už prieš susilaikė atmesta. 403 už prieš susilaikė priimta. Septynioliktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 408 už prieš susilaikė atmesta. 412 kas už prieš susilaikė priimta. 415 kas už prieš pasitikslinkime 415. The... Okay. The vote is closed. And it is rejected. So now where I go? 28 tran we have to vote. Who's in favor? 30, 28 tran už prieš susilaikė atmestą. 39 sitrė už prieš susilaikė atmestą. 430 už prieš susilaikė, atmesta, ko gero. 44 sitrė už, prieš susilaikė, atmesta. 416 už, prieš. Pasitikslinkime 416. Baigėme balsuoti, atmesta. Nedidelė balsų dauguma, bet atmesta. Toliau 431. Už. Prieš. Atmesta. Aiškiai atmesta. 421. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 417 už prieš susilaikė priimta, 418 už prieš susilaikė priimta, 419 už, už prieš susilaikė atmesta, 4345 įtrekas už prieš susilaikė atmesta, 428 už prieš susilaikė atmesta. 428, kas už prieš susilaikė atmesta, 40 įtrė už prieš susilaikė atmesta, 41 įtrė už prieš susilaikė atmesta, 42 įtrė už prieš susilaikė atmesta, 29 stran už prieš susilaikė atmesta, 437, 437, kas už prieš susilaikę atmestą, 439 už prieš susilaikę atmestą, 439 už prieš ko gero atmestą. Patikrinkime 438 pakeitimą. Close. Yes. Atmesta. 14. Už prieš susilaiko atmesta. 15. Už prieš atmesta. 18 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 447. 54 puslapyje, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau 56 puslapis. Ne, atsiprašo, pirmininkė 55 puslapis 19 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 458. Už prieš susilaiko atmesta. Keturi šeši trys. Keturi šeši trys. Už prieš susilaiko atmesta. 464 už prieš susilaiko atmesta, 20 kompromisas už prieš susilaiko priimta. Ir dabar einame į 62 puslapį, 480 pakeitimas. 480 už prieš susilaikę atmesta, 482 už prieš susilaikę atmesta, 483 už prieš susilaikę atmesta, 484 už prieš susilaikę atmesta, 17 envi už prieš susilaikę atmesta, 22 kompromisas dvi dalis Už pirmą dalį balsuojame, kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, ko gero atmesta. Antra dalė atmesta, bet pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Baigėme balsuoti. Atmesta. 488. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 49 litrė už prieš susilaiko atmesta, 50 litrė už prieš susilaiko atmesta, 51 litrė už prieš susilaiko atmesta, 52 litrė už prieš susilaiko atmesta, 495 už prieš susilaiko priimta. 4, 4, 9, 7 už prieš susilaiko priimta, 4, 9, 8 už prieš susilaiko atmesta, 4, 9, 9 už prieš pasitikslinkime 4, 9, 9. Pradedame balsuoti. The, the vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau 500, kas už, prieš susilaiko priimta. 18 envi už, prieš susilaiko atmesta. 29. 29 už, prieš susilaiko priimta. 507 už, prieš pasitikslinkime 507. Atmesta. Toliau 508. Už prieš susilaiko atmesta 20 envi. Už prieš susilaiko atmesta 20. 23 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 31 kas už prieš susilaiko priimta. 514 už prieš susilaiko priimta. Atsiprašau, 514 tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame atmestą. Matau iš čia sėdėdama, kas nebalsuoja arba kas balsuoja prieš. Gėda jums. Toliau 517. Kas už? 517. Kas už prieš susilaikė priimta? 519. Už atkrenta, atsiprašau, 519. Už jį balsuoti nereikia. Toliau 520. 520, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 521, už, prieš. Manau, kad patvirtinta. Pasitikslinkime. Jei tik norite, tai galime pasitikslinti. 521. Atmesta. Toliau 24 envi. Kas už? Prieš. Vėl neaišku, vėl turėtume pasitikslinti. 24 envi. Balsuokime elektroniniu būdu. I think it's very difficult. And the vote, come on, still, yeah, yeah, now we can close 24. 24 minus 20 plus. 522 e, priimtas. 24 kompromisas, kas už. Ne. Čia yra dvi dalys, sako pirmininkė 24 kompromise. Pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 524. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 525. Ne, nereikia dėl jo balsuoti. 524 balsuojame visgi. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penki, trys, trys. 533. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Tikriname. Jeigu norite, galime patikrinti. Atmesta. Atmesta. Septyniasdešimtas penki trys penki. Penki trys penki pakeitimas. Septyniasdešimtam puslapį. Boštinaro pakeitimą. Ar galim balsuoti? Ar suradote tą pakeitimą? 535 kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 539, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 539, 541 kartu yra ir čia dvi dalys. Balsuojame dabar dėl pirmosios dalies, 501, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar antroji dalis kas už. Antroji 539-541 pakeitimų dalis už prieš atmestą. 540 kas už, kas prieš. Tikriname 540. Baigiame balsuot. Priimta. Dabar priimta. Dabar 72 puslapis, 5, 5, 3, 2 dalys, 5, 5, 3, 2 dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Patikrinkime. Patikrinkime, nes nėra labai aišku. yra 47 kortelės įdėtos ir tik 41 kolega balsavo, tai na, man tai nieko tokio, bet žinokite, atmesta. 25 prieš balsavo 19 už, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, aiškiai atmesta. 554, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 555, kas už kas prieš, susilaikę, aiškiai atmesta. 37 transporto, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, bet galime patikrinti gerai. 37. Atmesta. 26 prieš balsą. 556 kas už kas prieš susilaikę atmesta. 25 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 559 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 26 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 76 puslapis. 76 pusės 41 pakeitimas transporto komiteto. 41 transporto komiteto pakeitimas. A, kitas puslapis pas jūs. Kas už, kas prieš. 41 transporto komiteto. Kas prieš? Dar kartą. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 27 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 35 už, prieš, susilaikė priimta. 5, 7, 6, čia dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už. Čia identiški keli pakeitimai, kas prieš susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 578, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 579, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 586 kitame puslapyje. 586. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 592. Kas už, kas prieš susilaikė, man atrodo, kad priimta. 587. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Čia buvo dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už dar kartą, kas susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš atmesta. 588, kas už pirmąjį dalį, kas prieš susilaikė atmesta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Transporto 45 dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, antroji dalis, kas už, kas prieš, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 589 dvi dalys, pirmoji dalis už, prieš susilaikė atmesta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 5, 93. Už, prieš susilaikę atmesta. 596 už, prieš susilaikę atmesta. 591 už, prieš susilaikę. Man atrodo, kad priimta, bet galime patikrinti. Jeigu reikalaujate patikrinti, tai tikrinkime. Dar ne visi balsavote? Atmesta. Dabar 43 už, prieš susilaikę atmesta, 44 už, prieš susilaikę atmesta. 46 už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar 4. Dabar 37. Už, prieš, susilaikę, priimta. 601. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 602 už, 101 buvo atmestas. Trisdešimt septintam mes pritarėme, o po to visi kiti patenka. Šešišimtai antrame yra papildomų dalykų, tai reikia dėl jo balsuoti. Šešišimtai antras dar kartą. Balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar šešišimtai trečias. Kas už? 604. 604. Kas už? 604 už, prieš susilaikę atmesta. 606 už, prieš susilaikę atmesta. 607 už, prieš susilaikę atmesta. 608 už, prieš susilaikę atmesta. 610 už, prieš susilaikę atmesta. 611 už, prieš susilaikę atmesta. 612 už, prieš susilaikę atmesta. 38 už, prieš susilaikę priimta. 614 už 614. 614 už prieš susilaikę priimta. 615 už prieš susilaikę atmesta. 616 už prieš susilaikę priimta. 618 atkrenta. 621. Už, prieš, už, prieš. Susilaikę. Atmesta, man atrodo. Tikriname 621. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 39. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 626 už, prieš susilaikę, priimta. 627 už, prieš susilaikę, priimta. 629 už. Mano pakeitimas 629. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo pakeitimu benamiams bus suteikiama galimybė gauti paramą. Ir tai yra išskirtinės reikšmės pakeitimas. Aš esu pranešėję dėl e, Europinės strategijos e, padedant benamiams ir tikrai mums reikalinga tinkama strategija padedant šiems žmonėms. Ir aš norėčiau paprašyti kolegų balsuoti už šį pakeitimą. Janai, ar norėtumėte pakomentuoti šį pasisakymą? Ne, taigi balsuojame tiesiog. 629. 629 už, prieš, susilaikę, atsiprašau, bet atmesta, sako pirmininkė. 6.30. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 631 už, prieš, susilaikę, priimta. 632 už, prieš, susilaikę, atmesta. 633 už, prieš, susilaikę, atmesta. 634 už, 634 prieš, susilaikę, atmesta. Gerai tikriname 634 pakeitimas. atmesta. Net 34 prieš, 11 tik balsavo už. 628. Jochimai visko negausi, juk 628. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 636 už. 636 už prieš susilaikę priimta. Dabar 40. -tasis kas už, kas prieš susilaikę priimta. Šeši, ne, dabar dvidešimtasis kompromisas. Ne, sako, primkiai, šeši, keturi, aštuoni pakeitimas. 642. Kas už? 642 už, prieš susilaikę priimta. Dabar 648 už, prieš susilaikę atmesta. 28 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 656, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikę, priimta antroji dalis kas už, prieš susilaikę, atmesta. Keturiasdešimt pirmasis, kas už prieš susilaikę, priimta. Šeši, 5-9, pirma dalis už, prieš susilaikę primta, antroji dalis už, prieš susilaikę priimta. Gerai, tikriname antrą 659 pakeitimo dalį. Dvidešimt keturi prieš, dvidešimt du už atmesta. Antroji dalis atmesta. Dabar 88 puslapis, 60 itri pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 61 už, prieš, susilaikę, atmesta. 62 už, prieš, susilaikę, atmesta. 63 už, prieš, susilaikę, atmesta. 64 už, prieš, susilaikę, atmesta. 65 už, prieš, susilaikę, atmesta. 42 už, prieš susilaikę priimta. Dabar prie, dėl priedų nereiks balsuoti, nes 42 pakeitimą patvirtinome. Aš kad paaiškinau, kad visi žinotumėme, kaip yra su priedais. Dabar 29 kompromisas. Trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikę priimta. Šimtas trečiasis straipsnis, devintas straipsnis, nežinau, kuriame puslapyje tiksliai pas jūs bus. Taip, čia dabar devintasis straipsnis. Pakeitimo numeris 77. 77 pakeitimas. Devinto straipsnio. 103 puslapį. Palauksime, kol visi susirasite. Dėl 50 transporto reikia balsuoti. Which page? 59. Page 89, 53. 89 puslapis, 50 transporto liktais pakeitimas. Balsuojame dėl transporto 50 pakeitimo. Aš, pas mane 89 puslapyje, sako pirmininkė. Šešto straipsnio pakeitimas čia. 50 transporto komiteto straipsnio trečio pas, trečias paragrafas. Ar suradote, kas už, kas prieš susilaikė atmestą. Dabar jau einame prie devintojo straipsnio 77 pakeitimas. Mano sąraše 103 puslapis. Devintos straipsnio pakeitimas. 77 pakeitimas.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 So, could you, Jan, speak up again, which, which things... Janai, gal galėtumėte pasakyti, dėl ko mes dar neprabalsavome. Prieš 29 kompromisą reikia balsuoti dėl 50 transporto, 29 transporto ir dar vieno itre pakeitimo. Tada balsuome dėl 28 transporto. Kas už? Atsiprašau, Envi sako, pirmininkė, Envi 28 pakeitimas. 28 Envi pakeitimas už prieš susilaikę atmesta ir dabar dar 67 itre pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikę irgi atmesta. Ar galime dabar prie 77 pereiti? Taigi 77 įtrė pakeitimas, ar galim balsuoti? Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 738, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 739 už, prieš susilaikė atmesta. 740 už, prieš susilaikė priimta. 78 į 3. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 745 už, prieš, susilaikė, atmesta. 52 už, prieš, susilaikė, priimta. 746 už, prieš, susilaikė, atmesta. 747 už, prieš, susilaikė atmesta. 748 už, prieš susilaikė atmesta. 750 už, prieš susilaikė atmesta. 751 už, prieš susilaikė atmesta. 752 už, prieš susilaikė atmesta. 753 už. Tikriname 752. 752 tikriname. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 753 už, prieš susilaikę atmesta. 754 už, prieš susilaikę atmesta. 58 transporto. Už, prieš susilaikę atmesta. 755 už, prieš, susilaikę, atmesta. 31 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar 756. Septyni, penki, šeši už, prieš susilaikę atmesta. 757 už prieš susilaikę atmesta. 758 už prieš susilaikę atmesta. 759 už prieš susilaikę atmesta, 760 už, prieš susilaikę atmesta, 761 už, prieš susilaikę atmesta. 763 už, prieš susilaikę atmesta, 764 už, prieš susilaikę atmesta, 766 766 už, prieš susilaikę priimta. priimta. Transporto 59 už, prieš susilaikę atmesta. 771 už, prieš susilaikę atmesta. 772 už, prieš susilaikę atmesta. 773 už, prieš susilaikę atmesta. 775 už prieš susilaikę atmesta. 776 už prieš susilaikę atmesta. 777 už prieš susilaikę atmesta. 32 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 779 už prieš susilaikę atmesta. 782 už, prieš susilaikę atmesta. 33 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 30 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 787 už, prieš susilaikę atmesta. 788 už prieš susilaikę priimta. 54. Už prieš susilaikę priimta. 56. 790 už 790 už prieš susilaikę priimta 55 už prieš susilaikę priimta 62 už prieš susilaikę atmesta. 56 už prieš susilaikę priimta. Dabar. Tai viskas. Kolegos, keletas klausimų. Po pirmojo, kaip ir po pirmojo balsavimo dabar turime susitarti dėl dviejų dalykų turime susitarti, kad tai, dėl ko balsavome, tampa įgaliojimais dėrybiniai komandai, pradedant dėrybą su taryba ir komisija. Ar pritarėte tam? Ar laikote tai įgaliojimais? Reikite, sakykite taip, taip elektroniškai. Gerai, patikrinkime dar elektroniško, kaip ten yra. Balsuojame. Balsuojame elektroniškai. Ar sutinkate, kad tai bus dėrybiniai galiojimai? Dar du kolegos turėtų prabalsuoti. Dar vienas, dar vienas neprabalsavo. 37 už, 4 prieš. Ir antrasis klausimas. Ar dėrybinė komanda, kaip ir ankstesniu atveju, bus pirmininkas, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai sudarys dėrybininkų komandą. Ar pritarėte tokiai dėrybininkų komandai? Taip. Ačiū. Janas Olbrechtas kažką norėtų pasakyti. I allow, I yes, I, uh, uh, all, like to... Norėčiau vis pirma padėkoti Jums ir ypač šešėlinėms pranešėjams, kurie buvo pasirengę siekti kompromisu. Daugybė kolegų pakeitė savo pirminę nuomonę siekdami kompromiso ir esu tikrai dėkingas jiems už tai. Noriu išsakyti keletą minčių. Visų pirma, Aš dažnai, kai kur aš siūliau balsuoti prieš kai kuriuos pasiūlymus, nežiūrėti tai, kad jie buvo teisingi, tačiau tai buvo pasiūlymai patvirtinti taryboje. Kai kuriais atvejais aš siūliau balsuoti prieš pasiūlymus, kuriems aš pritariu, bet žinau, kad jie bus teikiami kaip tarybos pasiūlymai. Daugelį pakeitimų jūs siūlėte keisti teminius tikslus, o šiandien mes susitarėme dėl pagrindinių teminių tikslų. Todėl bandžiau susijęti bendrąjį reglamentą ir, ir reglamentą, dėl kurio rengiau pranešimą, kad neatsirastų prieštaravimo tarp jų. Tarp jų. Visi pasiūlymai teik, keisti teminius tikslus buvo su, sumažinti. Aš taip pat e, norėjau nekartoti kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, Karima Deli e, žymusis pakeitimas dėl benamių. Aš nesu nusiteikęs prieš benamius, tačiau nuostatos jų klausimų jau įtrauktos į dabar galiojantį tekstą. Ir norėjau išvengti situacijos, kuomet būtų daug kartų kartojama ypač tas ar ypač anas. Čia nieko baisaus, bet tai logiška, logiška seka, bandant išvengti perteklinio kiekio nuostatų. Pirmininkė, galime dabar surenkti diskusiją. Atrodo, Marius Piper norėtų kai ką pasakyti. Svarbiausia, kad kalbėtumėte į temą. Noriu dar kartą pabrėžti, akcentuoti. kad kompromisai pasirodė tik praeitą naktį, buvo parengti galutinai. Ir Janas Solbrichtas sako, kad kompromisų negalima keisti. Tai, o tai reiškia, kad paprastas komiteto narys neturi jokių galimybių tuos kompromisus pakeisti. Ir Janai, Dėl to daugiau nei ketvirtadalis komiteto narių negali balsuoti taip, kaip balsuoja kiti. Aš manau, kad į tai reikia atsižvelgti ir aš mm, prašyčiau elgtis teisingai ir įtraukti ir tuos, kurie negalėjo pritarti šiandien balsuojant. Aš tikiuosi, kad tai, nesuga, kad ne, kad tai nepakenks visam projektui. Uh, Aš balsavau gale už, tačiau tai nebuvo skaidrus ir teisingas e, pasirinkimas. Aš norėčiau tik paaiškinti. Aš stengiuosi išlikti diplomatišku ir nesakau Markusui, kad sakau kad gerai sakyti tiesą. Tačiau kas nuo karto tenka pasakyti tiesą kompromisai buvo išsiuntinėti visiems nariams ir šešėlėms pranešėjams prieš keletą dienų. Ten buvo klausimai taip pat, ar sutinkate su pakeitimais kompromisuose. Nesiūliau balsuoti dėl atskirų dalių, nes te, siūlymus dėl, balsuoti, dėl balsavimo atskiromis dalimis turėjo teik, turėjome tik anksčiau. Aš kompromisus pabaigiu renkti praeitą naktį. Kaip žinote, juos pasiūlė kolegos iš Vokietijos ir mes sutarėme su kolegais, kolegomis iš Prancūzijos, jeigu jūs tam nepritarėte, puiku. Tačiau mums pavyko suderinti labai at, nutolusias prieštaringas pozicijas, pasiektas kompromisas. Jeigu kritikuojate kolegas dėl kompromiso, nekalbant apie tą, kuris buvo pasiektas vakar. Puiku, bet nesakykite, kad aš kažką pakeičiau vakar vidurnakį, nes tai yra netiesa. Discussion. Pirmininkė, ačiū, diskusijos baigtos panedėlį. Aš kalbėsiu vieną minutę. Noriu, kad visi būtumėte liudininkais. Girdėjote, kad ponas Olbrichtas sakė, kad benamiai yra įtraukti į kompromisą ir jie yra tekste. Ir jeigu kitam, kitoje finansavimo programoje E, nebus nuostatų jų klausimų. Mes tikrai nebegalime meluoti. Ir prasidės dėrybos su taryba ir tai yra esminė tema. Turime suvokti, kad mūsų komitetas negali ignoruoti šio klausimo, negali likti abejingas šio klausimu ir aš prašau visų jūsų paramos. Pirmininkė, ačiū Konstanca. Kalbėsiu trumpai. Nemanau, kad kad po balsavimo e, mesgasi tokia detali diskusija. Benamiai yra tokie pat žmonės kaip ir kiti. Man atrodo, kad jie yra pimti. E, jiems galioja tas fondas, bet, bet viskas yra politizuojama. Ir periname prie kito balsavimo. Viktoro Boštinaro pranešimo. Tikiuosi, kad balsavimas bus paprastas. Ir pradedame. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Trisdešimtas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 33 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas su... taip pat yra pakeitimas žodžiu. Pakeis pranešėjo, prašau teikiu pakeitimą žodžių, kuriuos siūloma iš 2003 iš, išbraukti nuorodą į kai kurią veiklą. Niekas neprieštarauja, tuomet balsuojame su pakeitimais. Su pakeitimu žodžiu dėl šeštojo pakeitimo už prieš susilaikė pritarta. 34. Už prieš susilaikė atmesta. 37 už prieš susilaikė atmesta. 10 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 42 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 46 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtintas. Š, ne, patvirtinam, sakant, toliau 46 pritarėm. 8 sitrė. Už prieš susilaikė atmesta. 11 kompromisas. Už prieš susilaikė patvirtinta. 12 kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. 10 pakeitimas. Envi. Už prieš susilaikė atmesta. 13 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 9 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 13 envi pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 15 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 16 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 69 pakeitimas. Už, prieš susilaikė atmesta. 17 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 18 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 19 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 74 už. Septyniasdešimt ketvirtas pakeitimas. Virš 19, po 19 kompromisu. Už, prieš susilaikė atmestas. 20 kompromisas. Už, prieš susilaikė pritarta. Dabar 77 pakeitimo antroji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 21 kompromisas. Už, prieš susilaikė pritarta. Dabar 22 kompromisas už dviejų puslapių. Už prieš susilaikė pritarta. 88 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 91 pakeitimas. 16 stran buvo atmestas, Envi taip pat. Dabar 91 pakeitimas turime balsuoti už, prieš susilaikė atmesta, 92 už, prieš susilaikė atmesta, 93 dėl atskirų dalių, dabar dėl antrosios dalies už, prieš susilaikė atmestas, 18 įtrė pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, 26 envi už, prieš susilaikė atmesta, 94 už, prieš susilaikė pritarta, 18 tas dėl dviejų dalių ir balsuosime tik dėl antrosios dalies už prieš susilaikę atmestą. 19 stran už prieš susilaikę atmestą. 95 už prieš susilaikę pritartą. 96 už prieš susilaikė pritartą. 97 už prieš susilaikė pritartą. Ir dabar pakeit, priedai atkrenta ir periname prie konstatuojamosios dalies punktų. Reikia praversti daug puslapių. Pirmas kompromisas 23 puslapyje ir turite. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas už. Biudžeto trečias pakeitimas už, prieš. Neaišku man. Gal galite palaikyti rankas tie, kurie už. Ok, pritarta. Aš, aš prašiau jūsų balsuoti dėl trečiojo pakeitimo ir jūs visi buvote pakėlę abi rankas. Patikrinti. Trečias biudžeto komiteto pakeitimas. It's strange because here it's negative, no? No, it's positive. He changed. Ah. He changed okay, okay. We close the vote. No, not yet, but we are... Balsavimas baigtas beveik. Pritarta. Didelė dauguma. Antras sitrė pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Nežinau. Reikia patikrinti. Balsavimas prasideda. The vote not yet closed. Close to. It's closed now. And it's rejected. So. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas biudžeto. Už, prieš susilaikė atmestas. Penktas pakeitimas dėl dviejų dėl pirmos dalies. Už, prieš susilaikė antroji dalis. Už, prieš susilaikė atmesta. Šešioliktas pakeitimas. Turime balsuoti už, prieš. Reikia patikrinti, kaip balsavimą dėl 16 pakeitimo balsavimas prasideda. And it is 20... 23 prieš, 20 už, atmestas. Šeštas biudžeto pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 18 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Antras pakeitimas su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors jam prieštarauja? Ne. Tuomet balsuojame su pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas biudžeto pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Antru, antras tran komitetų už, prieš susilaikė atmestas. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 21. Už, prieš susilaikė atmestas. Ir dabar ketvirtas tran komiteto už prieš susilaikė atmestas. Penktas už prieš susilaikė pritarta. Patikrinkime, kaip balsavome dėl penktojo pakeitimo. Balsavimas prasideda. The vote is open. We check on amendment 5 tran. Lambert, kokie nurodymai? You close and it's adopted 25 to 19. 25 balsavus už pritarta. Dabar šeštas stran komiteto už prieš susilaikė atmestas, septintas stran už prieš susilaikė atmestas, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, 22 už prieš susilaikė atmestas, Pirmas pakeitimas, Enri, už prieš susilaikė atmestas. Aštuntas tran už prieš susilaikė atmestas. Devintas tran už prieš susilaikė atmestas. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė atmestas. Pritarta tai yra 25. Už prieš susilaikė pritarta. Aštuntas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už prieš susilaikė pritarta, antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. Ar baigėme? Baigėme per 10 minučių. Noriu užbaigti ir padaryti štai ką. Noriu paklausti jūsų, ar galime sakyti, kad mūsų balsavimo rezultatai yra leidimas Viktorui Bostinarui ir komandai pradėti dėrybas. Noriu, kad pakeltumėte rankas ir tai patvirtintumėte. Ačiū. Antras klausimas. Dėrybinę komandą sudarys pirmininkė, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Ir noriu, kad jūs patvirtumėte, jog pritarite tokios sudėties dėrybinį komandą. Ir visi palaiko šią idėją. Ačiū. Tuomet galime iš karto pereiti. And the uh, seller. Do we want, we have 15 minutes. Uh, do we want to go on with the votes or we go? We, we can do one or we can do it tomorrow. I mean, it's, it's, uh... We, we, we can vote now, we can start, because we, we have 15 minutes and... Dar turime 15 minučių, du pranešimus. Rika, ar norėtumėt, kad dėl jūsų pranešimo dabar balsuotumėte, ar norite, kad dėl jo balsuotume rytoj? Norite šiandien, gerai. Bet lygiai penktą turime baigti. Take into account last mail from... I have to say yeah. thank you. Dear colleagues, I am asked now by the colleagues... Kolegos, Regi sekretariato darbuotojas man sufleruoja, kad jūs pamiršote sekretariato atsiųstą paskutinę e, elektroninė žinutė, kuri buvo nusiusta 14.45, kad balsavimo sąrašas yra toks pat kaip ir praėjusios nakties, su tik vienu pakeitimu 13, 2, 13 ir 159 pakeitimai yra tapatus. 153 tapatus 157 trečiajame puslapyje. Viską pamatysite balsavimo metu. So Taigi galime pradėti. Tran aštuntas, kas už Dabar balsuojame dėl Rikos Maner pranešimo dėl Europos teritorijų bendradarbiavimo tikslų. Balsavimo sąrašus turite, tiesiog reikia į juos žiūrėti ir balsuojame. Trana aštuntas, kas už, kas prieš, neaišku, reikia patikrinti, kaip balsavome. Balsavimas prasideda. I think you, you can close. And it is rejected. Now we... Atmesta. Toliau 101. Už, prieš susilaikė atmestas. 102 už, prieš susilaikė atmestas. 103 už, prieš susilaikė atmestas. 104 už, prieš susilaikė atmestas. 105 už, prieš Reikia pasitikrinti dėl 107-ojo. Uh, Balsavimas baigtas. Atmestas. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 112 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 113 už, prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 124 už, prieš, susilaikė, atmestas. 131 už, prieš. Reikia patikrinti, koks balsavimo rezultatas dėl 131. The vote is open. The vote is closed. Balsavimas prasidėjo ir baigėsi atmestas. 132 už, prieš susilaikė atmestas, 134 už prieš. Man atrodo pritarta, bet reikia patikrinti, kaip balsavome dėl 134. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta 137 už, prieš susilaikė pritarta, 12 už, prieš susilaikė pritarta. 140 už, prieš susilaikė pritarta. 141 už, prieš susilaikė pritarta. 143 už, prieš susilaikė pritarta. 145 už, prieš susilaikė pritarta. 147 už, prieš susilaikė pritarta. 13 už, prieš susilaikė atmestas. 100 49 už prieš susilaikė atmestas. 14 už prieš susilaikė pritarta. 150 už prieš susilaikė atmestas. 152 už prieš susilaikė atmestas. 153 už prieš, susilaikė, pritarta. 158 už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 16 už, prieš, susilaikė, pritarta. 163 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 148 kitame puslapyje. Už prieš susilaikė atmestas. Penktas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Tran 11 už prieš susilaikė atmestas. Tran 12 už prieš susilaikė atmestas. Septintame puslapyje 192 pakeitimas. Už prieš susilaikė patvirtinta. 198 už prieš susilaikė. Reikia patikrinti, kai balsavome. Atmesta 24 balsavus už, 24 prieš. Trans 17 kitame puslapyje. Ne, praleidome 207. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 208 už, prieš, susilaikė, patikrinti, kaip balsavome dėl 208. Rejected. Atmestas. Trans 17 už, prieš atmestas. 236 su pakeitimu žodžiu. Jei niekas neprieštarauja, balsuojame už, prieš, susilaikę, pritarta. 11 puslapė, tran 19 už, prieš, susilaikę, atmestas. 252 už, prieš. Patikinkime, kai balsavome dėl 252, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas kompromisas. Už, prieš susilaikė pritarta. 258 už, prieš susilaikė pritarta. 259 už, prieš susilaikė atmesta, 29 už, prieš susilaikė pritarta, 29 už, prieš susilaikė pritarta, 262 už, prieš susilaikė pritarta, 263 už, prieš, reikia patikrinti, 263 balsavimas prasideda. The vote is closed. Balsavimas baigtas atmesta. 23 balsavus prieš. 267 už prieš susilaikė pritarta. 271 už prieš susilaikė atmestas. 273 už prieš susilaikė atmestas. 275 už prieš susilaikė atmestas. 279 už, prieš susilaikė atmestas, 280 už, prieš susilaikė pritarta, 281 už, prieš susilaikė pritarta, 282 už, prieš susilaikė pritarta, 289 už, prieš susilaikė pritarta, 33 už, prieš susilaikė pritarta, 290 dėl atskirų dalių dėl pirmosios dalies. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 291 už, prieš, susilaikė, atmesta. 293 už, prieš. Neaišku, reikia patikrinti, kaip balsavome dėl 293. We close and it is 22 to 20 rejected. I'm lost. Atmestas. 296 dabar už, prieš susilaikė atmestas. 298 už, prieš susilaikė pritarta. 299 už, prieš. Reikia patikrinti dėl 299. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar kont trečias. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. 303 už. Prieš. Susilaikė pritarta. 301 už. Prieš. Susilaikė pritarta. Kont ketvirtas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 304 už prieš susilaikė pritarta, 305 už prieš susilaikė atmestas, 306 už prieš susilaikė pritarta, 307 už prieš susilaikė atmestas, 308 už prieš susilaikė atmestas, 35 už prieš susilaikė pritarta, 310 už prieš susilaikė atmestas, 312 už prieš susilaikė, bet reikia patikrinti. So this is identical to 13, okay. So it is, the vote is closed and it... Atmestas. 311. Už, prieš susilaikė pritarta. 316 už, prieš susilaikė atmestas. 317 už, prieš reikia patikrinti dėl 317. Balsavimas baigtas atmestas. 318 už, prieš susilaikė atmestas. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 36 už, prieš susilaikė pritarta. 325 už, prieš susilaikė pritarta. 326 už, prieš susilaikė atmestas, 327 už, prieš susilaikė atmestas, 328 už, prieš, reikia patikrinti. Kai balsavome, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas, 24 už, 19 prieš, 330 už, prieš susilaikė atmestas, tran 21 už, prieš reikia pat pritarta berots. Tikriname. Tran 21. It's rejected 24 to 18. Atmesta. 37 in favor, 37. Toliau 37 už prieš susilaikė pritarta, 333 už prieš, neaišku, balsuojame, bandome tikrinti. Atmestas. 333. Už, prieš, Dėl neaišku, nes jūs nebalsuojate. Reikia tikrinti, kaip balsavome dėl 33-ojo. Oui, oui, oui. No, we don't. And it's rejected 24. Atmesta. Aštuntas kompromisas už. Prieš susilaikę pritarta. 39 už. Prieš susilaikę pritarta. 343 už. Prieš susilaikę pritarta. 344 už prieš susilaikė pritarta 305 už, prieš susilaikė pritarta 346 už, prieš susilaikė pritarta biudžeto 10 už, prieš susilaikė pritarta 349 dabar. 305. Ne, 40 už, 40 už, prieš, susilaikė, pritarta. Man atrodo, 348 dabar neįsiatkrenta. 349 už, prieš, neaišku, reikia tikrinti, kaip balsavome dėl 349. We have time? <coughs> We have time, so, so. Three, it's close. Balsavimas baigtas. Bet vienu socialistu per daug. Kirilovas ką tik atėjo ir nori balsuoti. Jeigu Evgenijus balsuoja, kažkas turi išimti savo balsavimo kortelę. Balsavimas baigtas. Atmesta. 350 už, prieš susilaikė atmesta. 351 už, prieš, man atrodo, atmesta. Jūs tikrai esate labai e, sunkiai balsuojantis komitetas. 350, 351. But you are not alone here. Jūs nesat čia vienas, 37 žmonės balsuoja. Atmesta. Toliau 352, kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 41, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Biudžetas 11, už, prieš, susilaikė, priimta. 354. 354. Už, prieš, susilaikė, priimta. Kont 6. Ne. Kont 7 už prieš susilaikė atmesta. 356 žodinis pakeitimas, kas prieš 356 už. Prieš susilaikė priimta. 357 už. Prieš susilaikė priimta. 358 už prieš susilaikę atmestą, 359 už prieš atmestą ko gero. Turime patikrinti. 359 tikriname. Lambert, how we vote? Lambert, kaip turėtume balsuoti? The vote is closed and it is rejected. 20... Balsavimas baigtas atmesta, toliau 360 už, prieš susilaikė atmesta, 361 už, prieš 361, pasitikrinkime. And, and then if we see, okay, so the vote is closed and it's rejected. So we vote count 8, count atmesta. Toliau, kont 8 už prieš susilaikė, manau, priimta. Aš tik žiūriu į viršininką, jeigu jūs balsuojate ir kiti balsuoja. 362 kas už, prieš, atmesta. Pasitiklinkime, pasitikrinkime. 362. The, the vote, the vote, the vote. Balsavimas baigtas. 21 prieš 19 už atmesta. Kont 11. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 363 už. Prieš susilaikė atmesta. 364 už prieš susilaikę atmestą, 365 už prieš susilaikę atmestą, 366 už prieš susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė priimta. Toliau 43 366 mano nuotaika gera, tai leidžiu dar kartą pakartoti. Plenarinėje sesijoje to nebūtų. 366. Tikriname. Oh, wait, wait. Still there's... Well, not everybody votes, but we can... Ne visi balsavo dar, bet galime. Balsavimą baigėme. 21 prieš, 19 už. Atmesta. Nedidelė balsų dauguma. 43. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 368. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 370. Už prieš susilaikė priimta. 323. Už. Apie kokį čia? Kas už visus tris tran balsuotume? Kas už? prieš susilaikė atmesta. Daugiau dar yra tran. Galime balsuoti už 26.8, kas už, prieš susilaikė atmesta. 369, kas už, prieš susilaikė atmesta. Tran 29. Už visus tran nuo 29 iki 34, kas už, prieš susilaikė atmesta. Konstatuojamosios dalis. Dar turime balsuoti. Kas už biudžetą 4, už prieš susilaikę atmestą, biudžetas 5, už prieš susilaikę atmestą. Kompromisas pirmai konstatuojamam daliai už prieš susilaikę priimta, kont vienas už prieš susilaikę priimta, 52 už prieš susilaikę, atsiprašau, 51 už prieš susilaikė atmesta. 52 už prieš susilaikė priimta. Biudžetas 6 už prieš susilaikė atmesta. Tran 1 už prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 55 už prieš susilaikė atmesta. 57 už, prieš susilaikė atmesta. 60 už, prieš susilaikė atmesta. 61 už, prieš susilaikė atmesta. 63 už, prieš susilaikė atmesta. 64 už, prieš susilaikė atmesta. 65 už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas septintai konstatuojamai daliai už prieš susilaikė priimta, biudž septyni už prieš susilaikė atmesta. 67 <clears throat> už prieš susilaikė atmesta, 68 už prieš susilaikė atmesta, 69 už prieš susilaikė atmesta, 70 už prieš susilaikė atmesta, Kompromisas dešimtai konstatuojamai daliai už prieš susilaikė priimta, tran 3 už prieš susilaikė atmesta, tran 4 už prieš susilaikė atmesta, 3 už prieš susilaikė priimta, 73 už prieš susilaikė ko gero priimta, pasitikslinkime. Gailėsitės to. 73 Tikriname. Close. Atmesta. Dviem balsais atmesta. 19 už, 21 prieš. Toliau ketvirtas už, prieš susilaikė priimta. 74 už, prieš susilaikė priimta. 75 už, prieš susilaikė priimta penktas už prieš susilaikė priimta, septintas už prieš susilaikė priimta, septyniasdešimt septintas už prieš susilaikė atmestas, septyniasdešimt aštuntas už prieš tikriname septyniasdešimt aštuntą. we, we close. And it's rejected 23 to 17. Budget 18. 17. E, biudžetas 8. Už prieš susilaikė atmesta. 79. Už prieš susilaikė atmesta. 80. Balsavimas atskirai. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 81 už prieš susilaikę atmesta, 82 už prieš susilaikę atmesta, 83 už prieš. Pasitikslinkime 82. Uh, 32 uh, lost. Atmesta. Toliau 83 už prieš susilaikę atmesta, tran 5 už prieš prieš susilaikę atmestą, aštuntas už prieš susilaikę priimtą, trans šeši už prieš susilaikę atmestą, aštuoniasdešimt penktas už prieš susilaikę atmestą, aštuoniasdešimt šeštas už prieš pasitikslinkime 86. Balsuoti baigiame. Atmesta. 87 už prieš susilaikė priimta, 9 už prieš susilaikė priimta, 88 balsuojame atskirai, pirma dalis už prieš susilaikė atmesta, antra dalis už prieš susilaikė priimta, 89 už prieš susilaikė priimta, Biudžetas devintas už prieš susilaikė priimta, dešimtas už prieš susilaikė priimta, vienuoliktas už prieš susilaikė priimta, devyniasdešimtas už prieš susilaikė atmesta, devyniasdešimt pirmas už prieš susilaikė priimta, devyniasdešimt antras už prieš susilaikė priimta atmesta 93 už prieš susilaikė, atmesta 94 už prieš susilaikė, atmesta 94. Pakartokime. Devyniasdešimt ketvirtasis elektroninis balsavimas. Open. I Uh, open the floor, the, the floor, the vote. 94, we are checking on 94. 94. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 prieš 13 už. 95 už prieš susilaikė. Atmesta 96 už prieš susilaikė. Atmesta 97 už prieš susilaikė priimta. Kont 2 už prieš susilaikė atmesta. 99 už prieš susilaikė. Patvirtinta. Mm, patikrinkime 99. Balsavimas baigtas. Uh, so what we do tomorrow? 2020. Uh, 2020. Tai atmestas 99. Atmetame. Baigiame balsuoti. Ir turime tą patį klausimą, ar pritarėte kad dėl to, dėl ko balsavome, yra dėrybiniai galiojimai dėrybų komandai. Taip. Ir kitas klausimas, kad dėrybų komanda, e, komandoje bus pirmininkai, pranešėja, pirmininkas pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Migelis sako, kad dar liko labai neilgas balsavimų sąrašas. Galbūt galėtume uh, dar ir pagal tą paskutinį sąrašą balsuoti Jochimas Zeller. Negi nežinai, Jochimai, kaip balsuoti. Mes paklūstame pirmininkės valiai. Gelin bir şey, bak nasıl fotoğrafı, bir şey var.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 Ar galime balsuoti už Celerio pranešimą? 42 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 11, kas už žodinis pakeitimas, kas už niekas prieš, kas už prieš susilaikė priimta. 44, kas už prieš susilaikė atmesta. 12, už prieš susilaikė priimta. 13, už prieš susilaikė priimta, 45 už prieš susilaikė atmesta, 46 už prieš susilaikė atmesta, 14 už prieš susilaikė, ko gero priimta, 47 už prieš susilaikė, manau irgi, kad priimtas. Pirmasis kompromisas Ar tikriname 47? Tikriname 47 pakeitimą. Elektroninis balsavimas, kad galėtumėt ramiai mėgoti. Trūksta šiek tiek balsų. Baigiame balsuoti. 22 už 16 prieš priimta. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 50 už prieš susilaikė priimta, 50 atsiprašau, 16 už prieš susilaikė priimta, 17 žodži, pataisyta žodžiu, niekas neprieštarauja, jam kas už prieš susilaikė priimta, 18 už prieš susilaikė priimtas, 52 už prieš susilaikė atmesta, 19 už prieš susilaikę priimta, 20 už prieš susilaikę priimta, 21 už prieš susilaikę priimta, 22 už prieš susilaikę priimta, 23 už prieš susilaikę priimta. Konstatuojamosios dalis. 25 už prieš susilaikę atmesta, antras kompromisas ketvirtai daliai už prieš susilaikę priimta, Antra, e, trečias kompromisas, konsultuojame dalį, už prieš susilaikė priimta. 31 pakeitimas, už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, už prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, už prieš susilaikė priimta 36 už prieš susilaikė atmesta, ketvirtas už prieš susilaikė priimta, penktas už prieš. Pasitiksliname penktąjį. Balsuoti baigiame. 24 už 17 prieš. Penktas pakeitimas. Toliau 37, kas už, prieš susilaikė atmestas, 7 už, prieš susilaikė priimta, 8 už, prieš susilaikė priimta, 9 už, prieš, už, prieš. Ko gero tvirtiname. 40 už, pasitikslinkime, kurį. 9, tiksliname 9. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 26 už, 15 prieš. Toliau 40 už, prieš susilaikė atmesta 41, už prieš susilaikė priimta 10, už prieš susilaikė priimta. Baigiame. Ir ar galite patvirtinti, kad tai, už ką balsavome, yra dėrybiniai įgaliojimai? Visi tam pritarė. Antras klausimas Ar pritarėte tam, kad dėrybų komandą sudarys pirmininkas, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai? Pritarta, puiku. Toliau galime eiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra Vlasako pranešimas Like to, to an... Kolegos, norėčiau šį beitą paskelbti. Kol dar esate salėje, norėčiau štai ką pasakyti. Kadangi nereikės mums pusantros valandos rytoj, kurią sutaupėme, nes buvome numatę tolesnius balsavimus, nes nebuvo aišku, kiek reikia šiandieną balsavimui, tai rytoj. Vietoj balsavimų 10.30 tęsime tolesnius darbo atvarkės punktus. Taigi aš manau, kad geriau vietoj, na, vietoj to, kad padarytumėme pertrauką nuo pusės 11 iki 12, geriau svarstyti kitus darbo atvarkės punktus ir rytoj gal baigtumėme to, tuomet posėdį anksčiau. Taigi atsižvelgite į tai, kad rytoj nebalsuosime, bet komitetas ir toliau dirbs per tą laiką, kurį sutaupėme. O dabar tęsime darbo atvarkės punktus. 14 darbo atvarkės punktas. Oldžiai Vlasak nuomonė dėl Horizontas 2020 programos. Prašau, Oldrichai, žodis tau. Pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems už tai, kad mums pavyko prabalsuoti greičiau nei buvo tik, tikimasi, iš tiesų tai yra didžiulis pasiekimas. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, visiems pranešėjams, kurie buvo labai naudingi. Dabar pristatysiu nuomonę. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie Horizontas 2020 programą, reikia pasakyti, kad ši programa yra labai svarbi moksliniams tyrimams ir, ir visi mano pakeitimai tai skatina plėtrą ir regionų, miestų, vietos bendruomenių įsitraukimą. Ir tai tikrai neatsispindi tinkamai pasiūlyme, nors Europos komisija kreipėsi į valstybės narės su prašymu įtraukti tas veiklos rytis į veiklos mokslo tyrimų programas per kitam programo laikotarpį. Aš manau, kad Horizontas 2020 programa uh, turėtų, programoje turė, turė, turėtume labiau atsižvelgti į geografinę ES įvairovę, taip pat reikia remti mokslinis tyrimus ir iniciatyvas visose valstybėse narėse. Tokiu būdu sustiprintumėme regioninį mokslų ir tyrimų politikos matmenį. Taigi, norėčiau, kad teritorinis transnacionalinis matmo būtų sustiprintas ponios ir ponai, aš manau, kad šis pranešimas ir mano nuomonė, taip pat visi pakeitimai turėtų motivuoti ir jūs, jums rengiant pasiūlymus. Taigi, pabaigai aš norėčiau, norėčiau labai atidžiai E, pasižymėti visus e, komentarus ir pastabas. Jeigu turite laiko, galite man elektroniniu paštu atsiųsti netgi savo pastabas. Aš mielai įtraukčiau jas į savo galutinį teksto variantą. Ačiū. Šešėliniai pranešėjai Salvatoro Karom. Pirmasis šešėlinis pranešėjas. Aš irgi Pirminkė sako, pamiršau, kad Miroslavas Mikolašikas ir grašėlis pranešėjas, bet prašau, teskite savo pasisakymą. Tiesiog noriu pasakyti, kad pritariu tam, kad e, komisijos pasiūlymas dėl horizonto 2020 yra geras atspirties taškas tam, kad e, galėtumėme apibrėžti europinę veiklą mokslinių tyrimų ir plėtros ir inovacijų srityje, ypatingai turint omenyje pozityvius tos programos elementus. Ir tai yra ta trijų ramšių struktūra. Ir į vieną programą yra įtraukiami įvairūs moksliniai tyrimai, inovacijos ir ypatingas dėmesys skiriamas smulkioms sudinėms įmonėms. Taip pat yra bandoma suderinti administracinės procedūras ir tokiu būdu sustiprėja ši programa. Mums regionės plėtros komitetui reikia, mano manimu, pakoreguoti šį bei tą, pakoreguoti patį požiūrį, nes reglamente, kur kalbama apie tai, jog reikia plačiau atsižvelgti į regioninės vietos valdžios institucijas. Tai šie svarbus veikėjai turėtų įtraukiami, būti įtraukiami tinkamai. Reikia apibriežti regionės vietos valdžios institucijų vaidmenį. Taip pat turi būti daugiau sinergijos. Program, dedinti reikia Horizontas 2020 su strategija 2020. Taigi turime skatinti tuos, tą sąsają tarp tų dviejų svarbių fondų, kurie yra skiriami Europos politikai propaguoti. Taip pat turime akcentuoti ir dar vieną klausimą. Kalbant apie tai, kad reikia apibriežti investicijas į mokslinis tyrimus, humanitarinius mokslus, taip pat reikia puoselėti meninį ir kultūrinį ES paveldą. Taigi tie dalykai turi būti daugiau akcentuojami e, programoje 2020. Ir mes e, siūlysime pakeitimų pranešėjų dėl tam tikrų horizontas 2020 programos aspektų. Ačiū. Mikolašikas. Ačiū. Mėly kolegos, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti ir šį gan įdomų dokumentą, kuris yra aptarinėjamas. Aš tikrai laukiu bendradarbiavimo su pranešėju ir taip pat kito, kitais kolegomis, su kolega Vlasaku. Mes visuomet puikiai bendradarbiavime, esame uh, artimi bičiuliai, bendradarbiai, taigi bus tikrai labai malonu su juo dirbti ateityje ir aptarinėti tas temas. Ypatingai esant ekonominiai kriziai, kai reikia taupyti, labai svarbu galvoti apie ES tolesnę kryptį ir racionales investicijas į ateitį. Ekspertinių žinių reikšmė moksliniuose tyrimuose plėtroje yra svarbi sąlyga tvariam vystimuisi ir klėstėjimui skatinti, taip pat užtikrinant ES ir jos regionų konkurencingumą. Programa Horizontas 2020 gali iš esmės prisidėti prie svarbių socialinių iššūkių sprendimo, apibrėžiant svarbius Europą 2020 strategijos tikslus. Taip pat tai gali sustiprinti ir Europos pramonę pasaulyje. Ir siekdami tų tikslų turime numatyti paramos priemonės, kurios yra susijusios su visų mokslinio tyrimų ir inovacijų ciklu. Norint pasiekti veiksmingo Horizontas 2020 programos įgyvendinimo, vis tiek bus labai svarbu laikytis tų procedūrų, kurios leistų užtikrinti patį paprasčiausią projektų finansavimą. Tokiu būdu dalyvavimas smulkioms sudinėms įmonėms bus paprastesnis, kaip pabrėžė ir ankstesnis kalbėtojas. Tai yra atspirties taškas ir man smulkus vidutinis verslas, jų prieiga prie fondų yra labai svarbu. Ir norėčiau pabrėžti dar vieną mano vertinimų svarbų mokslinio tyrimų aspektą. Būtent, kad moksliniai tyrimai yra atliekami įvairiose srityse, ne tik techninėse srityse, bet ir biologijos mokslas, medicinos mokslas čia yra svarbus. Na ir ekspertiniai žinios Europoje turi būti siekiamos Geri moksliniai rezultatai turi būti siekiami laikantis etikos ir moralės standartų, kurie svarbus ES, ne tik psichologinė prasme, bet ir remiantis atitinkamais dokumentais, tie moralės etikos standartai yra nubrėžti esminėse sutartyse ir pagrindinių teisų hartijoje, taip pat yra svarbus ir svarbių ir kitų teis, teisės dokumentų. Mokslo pasiekimai reiškia ir aukštas, aukštus etikos standartus mano vertinimo. Dėl to turime būti ypatingai griežti, mėly kolegos. Moraliniai etikos standartai apibriežti teisės dokumentuose ir numatyti Europos teisingumo teismo. Į juos reiks sistemingai atsižvelgti atliekant mokslinius tyrimus visose valstybėse narėse. Dėl to mokslinio tyrimų finansavimas susijęs su įvairiomis etikos gairėmis. Ir jeigu tyrimai, tyrimuose nėra laikomasi tų standartų, jie nėra primtini ir tai netitinka atitinkamų mokslinių pasiekimų standartų. Ačiū. Dėkoju. Kitas kalbėtojas. Pone Haidė Riūrė berichterstatter bedanken weil er hat in seinen vorschlägen Norėčiau padėkoti pranešėjui, nes e, savo pasiūlymais atsižvelgia į tam tikrus dalykus, už kuriuos atsakingas mūsų komitetas. Aišku, Horizontas 2020 yra susijęs ir su kitais dalykais, tai yra pagrindų programų, testiniai veiksmai. Tačiau svarbu, kad mes daug dėmesio skirtumėme prioritetams ir neišsiplėstumėme. Dėl to manau, kad pasiūlymas yra geras, nes yra akcentuojami regioniniai tarpvalstybiniai matmenys ir aš manau, kad turime akcentuoti ir pilietinės visuomenės įtraukimą, partnerystės principas yra taip pat įtrauktinas. Teiksime keletą pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti pranešimą, tačiau iš principo mes pritarėme autoriaus dokumentui ir tikimės gerą bendradarbiavimą šioje srityje. Uh, okay, Ačiū. Kuprakis komis... Pone Kuprakis, komisijos vardu, ar norite ką nors pasakyti? E, Pone Manicelrau, prašau. Galvojau, kad aš vėluoju, bet dar ne. Tai vienas svarbiausių, vienas svarbiausių programų, kai kalbame apie sinergiją tarp kaip regioninės politikos priemonių, regioninės plėtros fondo, e, tų teminių tikslų. Viso šito dėka mes, mes siekiame kiek įmanoma labiau suderinti savo veiksmus su, su Horizontas 2020 programa. Mes balsavome dėl teritorinio bendradarbiavimo programos ir ten įtraukėme labai konkrečius pasiūlymus. Pavyzdžiui, e, regionų bendradarbiavimas siekiant užtikrinti kompetencijų centrų atsiradimą. Pavyzdžiui, prisiminkime septintąją pagrindų programą, Kai kurie tikslai buvo mm, iškelti regionų lygmenių, buvo kuriami kompetencijų centrai ir tie tikslai įtraukti į teritorinio bendradarbiavimo tikslus. Aš labai džiaugiuosi pasiektų rezultatų, nes horizonto programa siekia vieno esminio tikslo geriausių veiklos kriterijų, pavyzdžiui, geriausių akademikų dalyvavimo, kurie atrenkami dalyvavimui tokiuose programuose. Tačiau yra daugybė regionų, kurių potencialas dar neišnaudotas, kurie galėtų dirbti, būti aktyvus, e, pavyzdžiui, klimato kaitoje, energetikos e, technologijų, tačiau jie dar nėra pasiekę E, geriausių įmanomų rezultatų. Ir jei mes norime būti sėkmingi, sėkmingai pasiekti savo tikslų Europoje, mums reikia ne tik horizonto programos, septintos pagrindų programos, bet mums reikia tuos išradimus perkelti į praktiką, ta, pradėti taikyti nau, naujus metodus, naujas technologijas. Jeigu lyginame Europą ir Junktinės valstijas, pas mus yra sukauptos žinios, patyrimas, tačiau mes atsiliekame e, toje inovacijų grandinėje. Pas mus ji nepakankamai sparčiai yra įgyvendinama. Todėl š, gerai, kad šiandien balsuodami dėl teritorinio bendradarbiavimo mes įtraukėme regionus, kurie dar nėra pasiekę geriausių įmanomų rezultatų. Tai taip vadinami laiptai vedantis link, link uh, E, geriausio rezultato ir numatyta prievolė bent vieną procentą lėšų arba galima iki 10 procentų lėšų skirtų bendradarbiavimui, skirtų e, iš Europos regionų fondo skirti tokiam bendradarbiavimui. Reikia užtikrinti bendradarbiavimą ir sąsajas tarp horizonto programos ir uh, čia mūsų svarstamų tikslų. Galbūt kolegos galėtų atsižvelgti į kai kuriuos iš šių tikslų ir parodytų, kad tik, ne tik Horizon programa gali padėti stiprinti bendradarbiavimą, skurti, užtikrinti konkurencingumą, taip pat galiausiai užtikrinti darbo vietų kūrimą. Mums reikia atskirų regionų, kurie būtų susitelkę pavyzdžiui, į tą išmanėją specializaciją. Mes esame pasirengę žengti žingsnį šią kryptimį. Tie dalykai, dėl kurių ką tik balsavimai, nėra paprasti. Jeigu apie tai nekalbėsi, galbūt ir nesužinosi, dėl ko balsavome. Atsiprašau, kad tam skiriu tiek daug laiko bet aš norėjau pasisakyti. Ačiū. Session, you know, so Šiandienos posėdis, kaip žinote, nėra paprastas. Ar kas nors komisijos vardu norėtų pasisakyti? Ponas Kurpakis komisijos vardu. Iš mokslinių tyrimų ir inovacijų direktorato. Aš noriu padėkoti pranešėjui už naudingas naudingus komentarus. Mes nepritarėme visiems pakeitimams, kurie yra pristatyti. Kai, kurie iš jų, kai kuriems iš jų būtų sunku pritarti ir įgyvendinti, juos būtų tikrai sudėtinga. Pavyzdžiui, pakeitimas dėl teritorializacijos. Tačiau bendrais bruožais mes džiaugiamės tuo, kad Regi komitetas rodo tokį didelį susidomėjimą Horizon 2020 programos įgyvendinimu, apie ją ką tik kalbėjo ponas Vanis Telrojus. Noriu tik priminti visiems, kad komisijos tarnybos mokslinių tyrimų regionų politikos srities glaudžiai bendradarbiauja rengiančios reglamentus ir mes pasiekėme labai svarbaus rezultato ne tik teritorializacijos klausimų, bet ir teminių tikslų koncentravimo srityje nu, mes numatėme, kad regionai privalo skirti tam tikrą dalį lėšų inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Noriu taip pat jūs informuoti, kad mes parengėme dosie, kurį perdavėme parlamentui pagal daugiametę finansavimo programą. Uh, Ten pateikta daug informacijos apie taip, kaip mes tikimės užtikrinti papildomumą tarp Horizon 2020 programos ir e, struktūrinių fondų lėšų. Ačiū. Dabar žodis Jums, ponė Vlasakai, užbaigti diskusijas. Děkuji za slovo, pane předsedo. E, děkuji. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo š prie šių diskusijų. Aš pasižymėjau jūsų išsakytus pastebėjimus. Visiškai pritariu daugeliui čia išsakytų minčių. Tai ne tik padėtų sumažinti administracinę naštą, užtikrintų geresnę prieigą prie uh, lėšų, bet tai taip pat prisidėtų prie informacijos klaidos inf MVI informavimo ir taip užtikrintume, kad moksliniai tyrimų rezultatai taptų praktiškai pritaikomi, nes regionuose tai yra ypač svarbu. Sutinku ir su ponios rylę pasisakymu. Turėtumėme to nepamiršti, nes neįmanoma pagalbos paskleisti, teikti visur. Mes turime finansavimą sutelkti, sukoncentruoti. Ir išnaudoti konkrečias, konkrečius regionų gebėjimus Europoje. Ir čia atsiranda erdvės e, vietos ir regionų valdžios bendradarbiavimui. Norėčiau, kad Europos komisija paaiškintų, kuriems pakeitimams ji nepritarė, kurių, kur, kurių, kuriems negalėtų pritarti, aš stengsiuosi vengti e, problemų, bet tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti galutinį kompromisą. Ir aš atsižvelgiu visus jūsų komentarus. Ačiū už juos ir taip pat dėkuoju Jums už bendradarbiavimą. Ačiū pranešėjui. Kolegos, noriu informuoti Jūs, kad pakeitimus reikia įteikti iki E, Liepos 16 dienos e, vidurdienio. Dabar periname prie 15 darbo tarkės punkto transeuropinio transporto tinklo plėtros. Pone Vlašakai, žodis vėl jums. Ačiū. Noriu atsiprašyti ponui Lambertui. Pono Lamberto, nes aš tiek daug kalbu, kad tiek daug kalbu. Aš bandau jį pasivyti, rengiant šį dokumentą. Taigi, kalbant apie transeuropinio transporto tinklo plėtrą, tai tikrai labai svarbi tema ir mums dar reikia užbaigti kai kurių su finansavimu susijusių klausimų svarstymą ir išsiaiškinti, ar bus pakankamai reikalingų lėšų. Tačiau nenorėčiau inicijuoti diskusijų dabar šią temą. Uh, noriu pristatyti, kurias temas bandžiau įtraukti į savo pranešimą ir į savo nuomonę. Visų pirma, didesnis lankstumas valstybėms narėms. Manau, jog tai labai svarbu. Mums reikia surenkti diskusijas dėl Europos prioritetus ir dėl ES prioritetų ir valstybių narių prioritetų. Manau, kad projektai, kurie atrinkti neturėtų, tas sąrašas projektų neturėtų būti laikomas kažkokiu nekintančiu dalyku. Reikia atsižvelgti ir valstybėse narėse e, susidarančią situaciją, kuri nuolatos keičiasi. Taip pat noriu pasakyti, kad vietos ar regionų valdžia negali būti atsakinga už projektus, kur, kurios nėra, pris, kurie nėra priskirtini jų kompetencijai. Taip pat turime nepamiršti teisėkuros elemento ir, par, ir paisyti e, numatytos darbų tvarkos. Jūs tikriausiai susipažinote su dokumentu, kurį jums išsiuntinėjau. Ten bandame atsižvelgti atskirų valstybių interesus Ir aš tikiuosi, kad jūs pateiksite komentarus dėl atskirų konkrečių projektų ir kad jūs perduosite savo pastebėjimus man. Taip pat noriu pasakyti, kad mm, glaudžiai bendradarbiavau su Čekijos Respublikos institucijomis ir E, įtraukiau nuorodas į konkrečius projektus. Jeigu turite panašių pastebėjimų, aš juos atšvelgčiau ir juos įtraukčiau. Much, Dėkoju ponui pranešėjai. O dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, ponas Batula. <clears throat> Dėkui, ponė pirmininkė. E, pateiksiu iš pradžių keletą bendro pobūdžio komentarų. Turėtume turėti galvoje, kad transeuropinis transporto tiklas yra, tinklas yra iš tiesų tinklas, kuris turi integruoti visas ES valstybės narės ir jų visus regionus. Ir <clears throat> toks tinklas, kuriame judėtų visos transporto rūšis. Labai svarbu panaikinti šių tinklų fragmentaciją ir susiskaldimą, ypač tose valstybėse, kurios netaip seniai įstojo Europos Sąjungą. E, siek, e, pranešėjas paminėjo supaprastinimo sieki ir aš tą sveikinu. Baltoji knyga, kurioje <clears throat> paliesti transeuropinio transporto tinklo plėtros klausimai kalba apie veiksmingą, efektyvę e, transporto sistemą. Ir šis transeuropinis e, transporto tinklas ir jo plėtra, aišku, nusitęs iki 30-ųjų metų ir toliau. kai kalbame apie tą tinklą trans, tarp, tarp, ir jo tarp valstybinius aspektus, tai e, yra nemažai e, trūkstamų e, sąsajų tarp valstybinių mastų, įvairios transporto rūšis turi būti suderintos, turime kalbėti apie multimodalinius E, tinklus, apie mazgus, kurie apjungtų e, įvairių transporto, įvairias transporto rūšius, e, kelių, jūrų transportą. Ir tai taip pat svarbu mm, tose valstybėse, kurios netaip seniai įstojo Europos Sąjungą. Turime taip pat siekti mažinti šioje srityje šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą turime kalbėti apie tinklo. Mm, saveikumą, pranešėjas taip pat mini finansavimą ir tai susiję ne tik <clears throat> su kitomis ES politikos e, kryptimis. Turime neužmiršti, kad turime ir Europos infrastruktūros e, priemonę. Mūsų frakcijoje mes svarstėme šį aspektą kaip Europos e, tolesnės plėtros strategijos vieną pagrindinių aspektų. Ir iš tokių projektų, projektų transeuropinio transporto tinklo plėtros rytyje e, turime siekti europinės pridedamosios vertės. Tai e, reikš, kad ir valstybės narės turi įdėti pastangas, turi parengti e, nacionalinius regioninius projektus ir labai svarbu, kad ES remtų valstybės narės, kad jos siūlytų tarp valstybinius europinės integracijos projektus šioje srityje. Ir taip mes prisidėsime prie didesnės sanglaudos, užtikrinsime didesnę sanglaudą tarp tų vakarų, tarp senų ir naujų valstybių narių, sujungsime salas su e, pagrindinė žemynų dalimi. Mes norime bendros rinkos, bet taip pat norime, kad ta bendra rinka būtų ir transporto srityje. Dar kartą noriu pasveikinti pranešėjų už atliktą darbą ir tikiuosi, kad ateityje galėsime tęsti diskusijas e, šiais klausimais, kai svarstysime pakeitimus. Aišku, kad turime subalansuoti regionų teisės ir pareigas šiame mm, pranešime. Reglamente bus numatyti didesnį įsipareigojimai E, taip pat turime pasvarstyti ir transporto koridorių sąrašą, kuris kol kas yra negalutinis, tik indikacinio pobūdžio. Alpių regionai izoliuoti, salų regionai turėtų būti neužmiršti ir turime pakalbėti apie to tinklo modalumą, e, saveikumą ir e, plėtrą tarp valstybinių mastų. Dėkui. Dėkuoju ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad pilnai pritariu pranešėjui ponai Vlasik, kad šis reglamentas dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros yra labai geras pagrindas tolesniam darbui sveikiname komisijos dokumentą, jame yra nemažai pozityvių aspektų, kurie remiasi egzistuojančiomis gairėmis šioje srityje. Čia paminėčiau visą apimantį transporto tinklą ir atitinkamą infrastruktūrą. Ir čia kalbama apie pagrindinį tinklą ir, ir visą apimantį tinklą. Šie du dalykai yra skiriami ir tas e, pagrindinis tinklas e, prisidės prie visapimančio tinklo e, plėtros valstybių narių esančių koridoriuose, transporto tinklo koridoriuose pastangų koordinavimas turėtų būti užtikrintas. Turime spręsti problemas, kurios atsiranda uh, ypač tarp valstybinių mastų. Ir šių problemų sprendimas prisidės prie teritorinės sanglaudos, didesnio užtikrinimo, įtraukiant regionus, taip pat ir prie ekonominės ir socialinės sanglaudos, kas yra labai svarbu mūsų komitetui. Taip pat pagerės uh, E, ryšys su kaimininių šalių transporto tinklais ir sistemomis pagerės keleivių ir prekių gabenimas. Ir būtent tai ir bus šio tinklo pridėtinė vertė. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, kad bus tokia visuotinė Europos transporto sistema, interaktyvi sistema, mm, kai kurie pakeitimai nuomonės projekte papildo komisijos pasiūlymą iš regionų plėtros ir sanglaudos politikos perspektyvos. Yra taip pat tokių pakeitimų, kurie galbūt šiek tiek išeina už mūsų komiteto kompetencijos ribų. Manau, kad E, pakeitimai nuo 10 iki 17, e, iki 17 galbūt yra labai gerai apgalvoti ir naudingi, bet bijau, kad jie ne <clears throat> išeina už mūsų komiteto, už mūsų komiteto kompetencijos ribų. Ir čia mes, e, ko gero, rizikuojame įžengti į ne savo teritoriją, bet apie šiuos dalykus dar galėtume uh, padiskutuoti, bet manau, kad pranešėjo darbas yra labai naudingas. Aš pats pasiūlysiu keletą pakeitimų dėl tarp valstybinių ir regioninių aspektų, dėl Europos koordinatorių atsakomybės. Aš manau, kad e, pranešėjo darbas yra naudingas ir jis pateikia, pranešėjas pateikia įdomių idėjų. Ačiū, e, ponas e, Audijas. Ponas Udžijas. Ačiū. Pažvelgus į komisijos pasiūlymus ir su jais susijusius tikslus, panašu, kad Mūsų komitetas gali jiems pritarti, kadangi tai yra gerai subalansuotas pasiūlymas, bandoma pasirūpinti, kad būtų užtikrinami tarpusvėje susijęti e, transporto tinklai, užtikrinamas inter, savy, tarpusvėje saveikumas. Ir mes tam pritarėme. Taip pat e, kalbame apie prioritetinius projektus, bendro intereso projektus, tokius, kurie vėlgi sukuria pridėtinę vertę, tai kaip, kaip būtų galima apskritai tam nepritarti. Taigi, vertinant iš šios perspektyvos, mes pritarė, pritarėme pasiūlymui, tačiau taip pat teisinga būtų pasakyti, kad jeigu mūsų regionės plėtros komitetui pagrindinis tikslas yra atsižvelgti į ekonominius, struktūrinius skirtumus, kurie egzistuoja visoje Europoje, Europos Sąjungoje ir bandyti integruoti įvairias rytis. Tuomet aš turiu įspėti kolegas, kad jie gali čia smarkiai nusivilti. Pirmiausia, dėl to, kad niekuomet mums nepavyks pakeisti Europos žemėlapio, niekuomet mums nepavyks pakeisti koridorių, kurie yra siūlomi. Taip pat, kažin ar bus įmanoma kažką iš esmės pakoreguoti. Aš taip teigiu dėl to, kad esu iš, dirbu ir transporto komitete. Na ir ten jau nekartą keitėmės nuomonėmis su komisija. Ir bandėme pasipriešinti tarybos ir vyriausybių spaudimui. Uh, jų žodis kaip ir svaresnis. Jie, jie nusprendžia, kurie prioritetai yra svarbesni. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad e, laiko pateikti pakeitimams yra labai nedaug, vis tiek manau, kad privalome nusiųsti labai aišku signalą ir išdėstyti savo požiūrį, savo nuomonę, būtent, kad mes reikalaujame didesnės įvairių sričių integracijos. Tam, kad, pavyzdžiui, periferiniai regionai irgi būtų nepamiršti. Mes šiandien bandome kokiu, kokiu tai norų sąrašo parengti. Nesakome, kad norime visoje Europos Sąjungoje, kad būtų labai sklandžiai ir gerai nutiesti keliai, tačiau norime, kad būtų laikomasi kažkokiu tai esminių principų, uh, Ir mums reikia jungčių su periferiniais e, salų regionais. Ir mes, ponė pirmininkė, turime tai akcentuoti. Taip pat aš manau, kad turime atsiduoti transporto komitetui ir komisijai ir aiškiai pasakyti, kad kol kas elgesys su mumis mums nepatinka. Pasiūlymai ir pakeitimai iš įvairių komitetų buvo iškart atmet, atmesti. Ir aišku, mes privalome vertinti bet kokius pasiūlymus dėl gautų reglamentų, tai yra mūsų darbo dalis. Niko. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjų už parengtą nuomonę. Uh, Mes e, turime tam tikrų prieštaravimų dėl pasiūlytų pono Blasako pakeitimų. Mums primtina tai, kad piliečiai turi dalyvauti primant sprendimus dėl Europos transporto tinklų, siekiant užtikrinti skaidrumą ir regioninę plėtrą. Reglamentas, bazinis reglamentas, kuriant transeuropinius tinklus, yra labai puikia proga pakeisti transporto modelį ir orientuotis į tvaresnius sprendimus. Reikia užtikrinti ekonominį tvarumą, ekologiš, ekologinį tvarimą, nes e, transportas rytis susijus ir su kitomis politikos rytimis. Taigi yra, tai yra puikia galimybė imtis tam tikrų darbų, kalbant apie klimato kaitą, biologinę įvairovę, transporto sektoriaus plėtrą. Tokį transporto sektorių, kuris leistų kurti žalę ekonomiką ir užtikrinti e, jos klėstėjimą. Na ir kalbant apie transporto sektoriaus plėtros prioritetus ir investicijas į atitinkamus darbus, reikia pasinaudoti veiksmingiau tais kreditais, kurių ir taip yra nedaug esant krizės sąlygomis, sąlygoms. Na ir uh, kreditai, kurie yra finansavimas, kuris yra skiriamas didelių e, magistralių e, tiesimui, neturėtų būti vienintelės investicijos. Ir mes norime tikrai pasirūpinti piliečiais, kad jie kvepuotų švarių orų ir 30 procentų viso transporto yra kelių transportas. Taigi reikia surasti būdų ir užtikrinti ir skatinti kitas transporto rūšis. Pavyzdžiui, traukinių transportas ir dviračių transportas. 70 procentų investicijų turėtų būti skiriama tiems tikslams. Reikia mažiau naudotis sunkvežimiais ir automobiliais ne tik dėl sveikatos sumetimų, bet ir ekologinių sumetimų. Reikia pasitelkti kitus, kitas transporto rūšis ir daugiau skatinti dviračių sektorių. Taip pat turime užtikrinti saveikumą įvairių transporto rūšių. Ir taip pat e, per stiprinant šią politikos rytį stiprint, stiprintumėme ir gerin, geresnius santykius tarp kaiminių šalių, kai jos yra geriau sujungtos įvairiomis transporto rūšėmis. Taip pat, aišku, reikia mažinti CO2 emisijas, jos tikrai išaugusios yra dėl vis intensyvesnio judėjimo. Taip pat reikia vertinti kaštus ir naudą, nes dabar išgyvename krizę ir yra nemenkų finansavimo problemų, ypatingai mano šalyje, Graikijoje, mes išgyvename ypatingai sudėtingą krizę. Taigi reikia įvertinti kokios priemonės yra išties naudingos, tvarios ekonominė prasme ir ekologinė prasme ir tiesiant visus, visas tas magistrales, kurios pasiglemžia didelę finansavimo dalį. Reikia daugiau dėmesio skirti traukiniams ir finansuoti tam tikrus infrastruktūros darbus, pavyzdžiui, tramvajai, metro, Taip pat dviračių takai turi būti finansuojami. Tai yra ekologiškesnės transporto rūšys. Mes manome, kad stambiausios statybos kompanijos iš Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos čia įkišusios yra savo koją ir e, nėra visiškai atsižvelgiama į aplinkosauginius aspektus, bet tą daryti mes privalome. Mes taip pat manome, kad reikia atsižvelgti į aplinkosaugą bendrai šioje srityje ir turime nepamiršti ekologinių dalykų, tam, kad visi pasinaudotų tais tinklais. Ir reikia čia ir įvairių priemonių, ir įvairių programų, jeigu norime, kad transporto sektorius leistų pasiekti europinių tikslų e, numatytų strategijoje 2020. Ir kad būtų efektyvus ir ekologiškas šis sektorius visų piliečių labui turime įvertinti aplinkosauginius socialinius ekonominius kaštus e, kiekvieno projekto atveju. Dar norėčiau pabrėžti, kad negalime pamiršti, jog transeuropiniai transporto tinklai yra susiję ir su salomis ir periferiniais regionais. Jūrų transportas, upių transportas yra labai svarbus ir veiksmingas ne tik mažų atstumų atveju, bet ir vidutinių atstumų atveju. Neturime pamiršti, kad tokiais transporto keliais turi pasinaudoti ne tik tos šalis salos, bet ir visa Europa. Aišku, taip pat turime skatinti dviračių transportą, tokiu būdu mažinamos CO2 emisijos. Nepritarėme taip pat pasiūlymui, kuris buvo pateiktas būtent susijęs su triukšmo tarša ir panašiai. Mes turime įvertinti tai, kas vyksta ir išspręsti likusias problemas. Taigi e, mes dar pateiksime ir pakeitimų. Ar kas nors komisijos vardu norėtų pasisakyti? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už transporto tinklų e, gairių pranešimą, taip pat šešėlinėms komiteto pranešėjams, kurie visi akcentavo, kad komisijos pasiūlymas e, pasiekė tikrai sudėtingą užduotį, tai yra sutelkiamas dėmesys į infrastruktūrą vidaus rinkoje, taip pat tuo pat metu suteikiant gali, pagrindą Europos teritorijų e, sanglaudai. Norėčiau pakomentuoti pasakyti porą dalykų komentuodamas pranešimą ir tai susijęs su e, mūsų tikslais, kurių siekėme šiuo pranešimu, tačiau mes bandome nepamiršti ir platesnių tikslų, kurios platesnių nei transporto tinklų e, tikslai e, veiksmingumas, tvarumas ir E, išsiplėtusios ES teritorijos valdymas. Taip pat e, iškeltų tikslų įgyvendinimas. Ši transporto tinklų politika egzistuoja jau dešimtį metų, tačiau viena iš silpnųjų vietų e, šio, šios strategijos e, tai prioritetų nebuvimas taip pat vėluojama įgyvendinti šiuos projektus. E, nes nors iš projekto suinteresuoti ir piliečiai, ir regionai, ir tai nuvilia juos, kad vėluojama gyveninti tuos projektus. Mes pradžioje pasiūlėme apmatų strategiją ir paraginome valstybės narės ir institucijas prisidėti prie pagrindinio tinklo e, sukūrimo 2020-ųjų, jis apimtų daugia rūšį transportą ir tai taip pat tai, duotų, tai būtų naudinga ir aplinkosaugos požiūrių. Ir tas pamatinis tinklas aptarnautų visą teritoriją ir užtikrintų, kad visos valstybės narės galėtų pasinaudoti to tinklo teikiamais privalumais. Štokį požiūrį, žinoma, palaikė parlamentas parengiamuosiuose komisijos pasiūlymo etapuose ir jam pritarimą išreiškė transporto ministrai kovo mėnesį šių metų. Todėl e, tas įsipareigojimas laikotarp iki 2030-ųjų turi būti siejamas su lankstumu, kuris suteikiamas valstybėms narėms ir projektų vykdytojams, kalbant apie standartus, išimtis nes tie dalykai, tie aspektai gali pakengti šio tinklo sukūrimui. Kitas svarbus dalykas, užtikrinant, kad būtų e, viskas laiku gyvendinta, užtikrinti, kad tas pagri, pagri, pamatinis tinklas e, būtų naudingas visos Europos mastu. Ir mes to siekėme parengę Europos komisijoje metodologiją. Čia vėlgi dalyvavo parlamentas ir ministrai, e, visi suinteresuoti šios politikos ties atstovai e, valstybės narės ir komisija turėjo padaryti sudėtingus sprendimus rengiant e, šį, šią metodologiją, sprendžiant ar įtraukti tam tikrus tinklo e, e, at, tam tikras tinklo atkarpas ar ne, bet pasirinkdami tam tikrus intervalus mes bandėme parinkti tuos, valstyb, kur valstybės naras galėtų viską užbaigti iki 2030-ųjų. Todėl norėčiau rekomenduoti, jog jei svarstysite galimybę teikti pakeitimus, viską turėtumėte įvertinti šios metodologijos pagrindu, kad neapsunkintume to pagrindų tinklo segmentais, kurie ES mastu neužtikrintų pridėtinės vertės. Ir trečias svarbus elementas - tai tie pagrindinio tinklo koridoriai. E, koridoriai e, bus gyvendinimo mechanizmo dalimi. Finansavimas numatytas ne tik tų koridorių tiesimui, lėšos bus reikalingos visa, visam, visai ten transporto tinklų sistemai. Tie koridoriai bus galimybė koordinuoti, sinchronizuoti ir užtikrinti geresnį projektų įgyvendinimą valstybėse narėse. Uh, Bet vėlgi norėčiau užbaigdamas dar kartą padėkoti pranešėjai už pranešimą bei komiteto nariams už labai pozityvius patiktus komisijos pasiūlymo vertinimus. Ačiū. Pone Vlašakai, ar norėtumėte užbaigti diskusijas? Ačiū pirmininkė. Aš nekartosiu pagrind... svarbiausių e, transeuropinio transporto tinklų, tinklo tikslų. Reikia dar kartą akcentuoti visus transporto mazgus, e, uostus, oro uostus, sienos pereimo punktus Nepamirškime ir to, kad mūsų pristatoma nuomonė yra paremta regioninė politika, bendradarbiavimu su regioniniais veikėjais. Būtent todėl mes ir rengėme savo nuomonę, kad joje pristatytume savo požiūrį į šį klausimą. Ir tai daryti turime teisę. Mums taip pat atrodo svarbu bendradarbiauti su vietos e, statybos statybomis besirūpinančiomis e, bendrovėmis. Taip pat nepamiršti e, aplinkosauginio e, poveikio vertinimo studijų, kurios yra rengiamos valstybių narių mastu, tuo užsima atskiros ministerijos. Todėl labai svarbių dalykų čia yra bendradarbiavimas, taip pat svarbu susijęti atskiroms teritorijoms skirtas strategijas. Dabar norėčiau paaiškinti, kodėl kai kurie iš mano pakeitimų yra tokie detalūs. Mes visi atstovaujame tam tikrą vietovę, regioną, kuriame yra jūsų rinkėjai, kur jūs dirbate. Ir todėl aš negaliu visiškai atsiriboti nuo šio aspekto savo darbe. Todėl aš labai norėčiau prašyti supratimo. Žinoma, komitetas negali e, imtis svarstyti kiekvienos smulkmenos, tačiau jei norime tai gyventinti ateityje, mums reikia konkrečių specifinių argumentų ir taip pat reikia įtraukti svarbiausią pagrindinį komitetą, transporto komitetą. O dabar norėčiau aptarti visus aplinkosaugai aktualius dalykus. E, triukšmo mažinimas, taršalai triukšmo barjerai, tiltai skirti faunai, pavyzdžiui, varlėms pereiti kelią. Visą tai turime labai kruopšiai apsvarstyti, nes visi šie planai e, apima ir finansinį aspektą. Būtent todėl transeuropiniai tinklai turi Mm, jų rengimas turi būti tuo pač, paremtas tuo pačiu požiūriu. Vien dėl to, kad, kad, viena, kad konkrečioje valstybėje aktualūs yra kažkokie konkretus aplinkosauginiai aspektai, neturėtume, leis, neturėtume leisti atsirasti didžiuliams skirtumams tarp projektų įgyvendinamų skirtingose valstybėse ir kaštų skirtumų. ir Taip pat norėčiau, kad būtų įgyvendinami ekologiški tva, tvarumo projektai konkrečiose savivaldybėse, bet esu įsitikinęs, kad numatytų lėšų nepakaks. Mes turime sutelkti dėmesį svarbiausią dalyką, tai yra jungčių e, sukūrimas Europos mastu, o ne atskirų savivaldybių sujungimas. Taigi tokie būtų mano pastebėjimai ir aš lauksiu toliau jūsų pastebėjimų ir komentarų. Norėčiau pasakyti Jums, kad pakeitimų paskutinė pateikimo data yra Liepo 16 diena, 12 valanda. Paskutinis mūsų šios dienos darbo tvarkės klausimas yra Mano nuomonė dėl ES 2013 metų finansinių, 2013 e, finansinių metų bendrojo biudžeto. Ir pateiksiu savo nuomonę gimtają kalbą. E, turime, kalbant apie man, dėrybų mandatą dėl 2013 metų fina, 13 finansinių metų bendrojo biudžeto, noriu pasakyti, kad sanglaudos politika yra labai svarbi, nes leidžia sukurti e, naujas darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, investuoti į regionus ir pašalinti atotrukį mm, teritorinių, ekonominių ir socialinių, teritorinė, ekonominė ir socialinė prasme. planuojama mokėjimų įsipareigojimus padidinti 11 procentų lyginant su 12 metų biudžetu. Tas yra gerai. E, tai yra komisijos pastangos, kadangi yra daug įsipareigojimų, kuriuos reikia padengti lėšomis. Noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymai e, liečia 13 metus Ir jei komisija pateikdama, komisija pateikdama savo pasiūlymus dėl 13 metų biudžeto atsižvelgia į 14-20 e, metų perspektyvą, į trišalį susitarimą. Ir vienintelis, vienintelė institucija, kuri turi pakankamai išsamios informacijos šioje srityje būtent ir yra komisija. Taryba mm, šiandien turėjo mm, pateikti pasiūlymus, kurie bus svarstomi mm, korepere ir nori horizontalaus pobūdžio e, biudžeto karpimo. Ir dėl to aš siūlau e, remtis ne tarybos pasiūlymų, o komisijos pagrindinių pasiūlymų. Mes norime, mm, kad parengiamiai veiksmai ir techninės priemonės, e, kurias rekomendavo politinės frakcijos, būtų vykdomos. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Krell. Dėkui, ponė pirmininkė, pritariu jums ir jūsų nuomoniai. Šiandien ryte, kai svarstėme, keitėmės nuomonėmis su ponu Godmaniu, e, svarstėme nuomonėmis su mm, Kipro ministru ir šiame komitete Mes nuolat klausėme, ar tikrai pinigai, lėšos yra panaudojamos valstybėse narėse. Ir čia tikrai turime dar daug ką pagerinti. Jei projektai vyksta ir ES neskiria jiem lėšų, nes taryba negali numatyti pakankamai mokėjimų įsipareigojimų, tai aš manyčiau, kad situacija yra bloga. Jei taryba net nepasitikė savo skaičiais, tai tada sunku įsivaizduoti, kaip galima judėti į priekį. Ir dėl to aš iš tiesų labai kategoriškai pritariu jūsų minčiai, kad mokėjimų įsipareigojimai turi būti e, padidinti 11 procentų tai, ką jūs siūlote nes projektai turi būti finansuojami. Panas Vandis Telroj. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atsižvelgti tai, ką sakė Konstanca. Turime kalbėti ne, ne, ne vien tik tai apie bendrąjį reglamentą, tačiau aš iš principo pritariu tam, ką jį pasakė. Pažiūrėkite, kas dabar vyksta norime užsitikrinti tinkamus asignavimus mokėjimams ir įsipareigojimus asignavimams ir įsipareigojimus mokėjimams. Taigi, mūsų ankstesnių metų patirtis turėtų versti mums sakyti, kad, na, nėra teisinga atsižvelgti vien tik tai Ankstis, ankstesnius metus, pažiūrė, 2 procentai nepanaudotų lėšų viename sektoriuje, bet e, kitose sektoriuose tie, tos nepanaudotos lėšos perkeliamos į bendrą kasą. Taigi, kaip ir reikia už tai mums padėkoti, 2 procentai nepanaudotų lėšų grįžtai į valstybės narės. Ir suprantame, kad Negalime sumokėti už regioninius projektus. Reikia tarybai išsakyti poziciją ir priminti ankstesnę patirtį. 2 procentai sugrįžta į nacionalinius biudžetus, o mes savo ruoštų negalime e, padidinti to biudžeto ateinantiems metams. Ir dėl to gali kilti finansavimo problemų. 2013 metai yra paskutiniai finansinio laiko tarpio metai ir panašu, kad, na, vėliau tų problemų bus dar daugiau. 2011 metų nepanaudotos lėšos perkeltos į 12, o dabar 12 į 13 gali būti perkeliamos. Ir tikrai valstybės gruodžio mėnesį pateikė savo deklaracijas, yra deramasi dėl biudžetų, biudžeto susidė, susitariama ir staiga gruodžio mėnesį komisijoje pasipila keisti pareiškimai. Taigi mes Levandovskijui nekartą savo komitete apie tai esame kalbėję. Negalime sakyti, kad jeigu bus numatoma tinkama marža, tai visi bus patenkinti. Tačiau jeigu situacija kartosis kaip ir ankstesniais metais, tikrai bus blogai ir turime, negalėsime na, pasiaiškinti prieš piliečius. Jeigu yra prisimami įsipareigojimai, reikia už juos sumokėti. Tai piliečiai turi suprasti, bet jie nesupras, kodėl 13 metų biudžetas yra taip sumažintas. Kalbama apie biudžeto užšaldymą. Uh, Aišku, jie piliečiai supranta, kad na, užšaldimas yra būtinas, nes ir valstybių narių biudžetai yra užšaldomi. Tačiau mums, e, Europos parlamentarams, tai yra nepalanku, nes piliečiai mus kaltina, kad mes nuolatos norime didinti biudžetą, bet tokia yra sistema. Reikia apmokėti sąskaitas, yra faktūrų, kurias reikia apmokėti ir ankstesniais metais irgi buvo sugražinta nepanaudotų lėšų valstybėms narėms. Dabar jau valstybės narės daugiau lėšų mums skirti nenori. Aišku, biudžeto komitetas turi svarstyti tuos klausimus, tač, ar finansų komitetas, tačiau mes turime papasakoti visą istoriją, o ne tik jos dalis. Tik teigiama, kad ES reikia vis daugiau ir daugiau pinigų, tik, tik apie tai yra kalbama. Na, o mums yra sunku paaiškinti ir apginti savo poziciją, taigi mes turime papasakoti visą istoriją jeigu piliečiai nesupranta to, kas vyksta, tuomet, na, tai yra katastrofiška ir tuomet piliečių pasitikėjimas visiškai žlunga. Galbūt reikia tai surašyti kokiame tai dokumente, bet aš pritariu tam, ką jūs sakėte. Ačiū. Prašau. Ďakujem, pán predseda. Rozpočet Európskej Ačiū, pirmininkė. ES biudžetą sudaro kelios dalys ir tik tai viena, tre, vienas skyrius, trečiasis skyrius yra skirtas komisijai, yra skyrius skirtas parlamentui, taip pat tarybos skyrius, Europos teisingumo teismo. Šiandien svarstame trečiąjį dalį - komisijai skirtą biudžetą, kur numatytas Europos fondų panaudojimas. Tačiau mums aktualūs ir klausimai e, parlamentų skirtoje dalyje. Noriu paklausti jūsų štai ko. Yra, mums yra išdalinti dokumentai išversti į mūsų kalbas, kuriuos pasiimsime su savimi į dėrybas. Tačiau išverstas ne visas tekstas e, į mūsų gimtasias kalbas. Kartais vertėjams prireikia mėnesio, poros mėnesių, kad jie padarytų darbą ir išverstų. Tačiau po dviejų mėnesių mums tų tekstų jau nebereikės. Įdomiausia yra tai, kad svarbiausia dalis, e, kurios mums prisireiks, neišversta į mūsų gimtasias kalbas laiku. Dar vienas dalykas. Yra buvę taip, kad institucijoms e, tekstus išverčia konkrečiai institucijai dirbantys vertėjai kartais pasitelkiami vertėjai iš išorės. Ir tos institucijos nepasirūpino tuo ir jeigu viena institucija pasamdo kitos institucijos vertėjus, kad atliktų tą darbą, mes galėtume sutaupyti milijonus eurų. Nežinau, kuris komitetas turėtų pasidomėti šiuo klausimu, bet galbūt teisingumo uh, atsižau, audito rūmo ataskaita šią temą mums padėtų pasirinkti tinkamą kryptį. Well, Pirmininkas noriu padėkoti visiems už įdomius komentarus ir pastebėjimus ir tikiuosi jūsų paramos. Prieš užbaigdamas šiandienos darbą norėčiau jūs informuoti, kad pakeitimus nuomonės projektui reikia pateikti iki Liepos 16.11 valandos, o biudžeto projektui pakeitimus reikia pateikti iki Liepos 27 dienos. Ir dėkoju Jums visiems.